Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um... Kolegos, pradėsiu posėdį. Naujiems nariams noriu pasakyti, kad e, jeigu mes vėluojame pradėti posėdį, tai prarandame daug laiko, jo pritrūksta įdomioms diskusijoms ir tada kyla problema dėl to, kad e, jeigu tema įdomi, trūksta laiko žmonėms pasisakyti. Taigi aš siekiu pradėti posėdžius iš pat punktualiai. Ir prašau visų ateiti laiku ir rugsėjo mėnesį aš visus posėdžius pradėsiu laiku, nepaisydamas to, kiek narių yra atėję. Taip pat nauji nariai man yra sakę, kad E, labai naudinga, būtų labai naudinga, jeigu būtų paaiškinta komiteto darbo tvarka, e, įskaitant ir mobiliųjų telefonų išjungimą. Aš pats to įsijungsiu tylų į režimą. Ir kadangi yra naudinga paaiškinti tam tikrus sudėtingus dalykus, aš rugsėjai, spalį, lapkritį e, ir teiksiu Jums paaiškinimus, ypač dėl biudžeto ir taip pat bus parengti trumpi aiškinamieji dokumentai. Daugiau patirties turintis nariai, žinoma, turi tą informaciją. E, šiandien mes nagrinėsime keletą komisijos komunikatų susijusių su migracija. Žinau, kad jie jūs domina. Prieš tai keletas pirmininko pranešimų. Vakar naujiems nariams sakiau, kad šie pranešimai laikų bėgant vis taps, taps vis svarbesni. Ir tie pranešimai bus daugiausia dėl skiriamų pranešėjų, dėl pranešimų, kuriems yra skiriami. Ir paprastai šie dalykai yra tvirtinami posėdžio pradžioje. Jeigu vėluosite, negirdėsite tų pranešimų. Žinoma, jeigu jūsų darbuotojai bus čia, tai jie išgirsta informaciją. Mm, keletą žodžių apie nebaigtus darbus. 229 mm, e, darbo tvarkos taisyklių straipsnius sako, kad e, pagal tą straipsnį koordinatoriai, frakcijų vadovai frakcijų koordinatoriai sutarė e, paskirti tuos pačius pranešėjus e, dėl tų mm, klausimų, kurie dar nėra e, galutinai patvirtinti, jeigu tie pranešėjai tebėra lybė komiteto nariai. Jeigu ne, tada frakcijos yra prašomos kaip galima greičiau nominuoti pranešėjus. Ir laikantis šių principų, dar kartą yra patvirtinti štai kokie pranešėjai, ponia Petsula iš EPP, E, ji rengs pranešimą dėl ES ir Šveicarijos konfederacijos mm, praneš, e, dal, dalyvavimo ESO. Taip pat ponas Infeld pranešimas dėl susitarimo tarp ES ir Kanados dėl e, PNR duomenų tvarkymo. Taip pat pranešėjas dėl 2015 metų biudžeto, ponas Kšistovskis iš EPP yra skirmas pranešėjų, taip pat Taip pat skiriami ir šešėliniai pranešėjai dėl biudžeto klausimų. Ir kita frakcija, kuris skirs pranešėją šio klausimu, bus e, socialdemokratų frakcija, po to kitos frakcijos ECR, Aldė Guengel, Žalieji ir e FDD. Paskutinis pranešėjas. Pranešimas dėl e, libe narių e, kalbų. Komitetas nusprendė, kad e, dėl riboto salių skaičiaus ir atsiprašau, aš čia kalbu biurokratinėmis savokomis, taigi tas kalbinis, sudarant kalbinį profilį, turi būti atsižvelgiama į tikrųjų narių ir pakaitinių narių kalbas, gimtasias kalbas. Mes norime atsižvelgti ir pakitinių narių kalbas, nes jie taip pat yra aktyvus e, komiteto nariai. Ir sekretoriatas paprašys koordinatorių e, taip pat nurodyti, kurioms kalboms jie teikia pirmenybę prieš posėdžius. Tai yra prieš tos posėdžius, kurie vyks mažesnėse salėse. Jeigu niekas neprieštarauja šioms koordinatorių rekomendacijoms, tas rekomendacijas tvirtiname. Dabar grįžkime prie mūsų darbo atvarkės. Turime keletą komunikatų dėl imigracijos. Vienas komunikatas susijęs su Schengeno erdvė. Ir dabar pradėsime nuo komisijos pristatymo. Kalbėsime apie direktyvą dėl e, sankcijų ir priemonių taikomų darbdaviams, kurių, kurie įdarbina neteisėtai šalyje esančius trečiųjų šalių piliečius. Tai yra komunikatas dėl 2009 metų direktyvos taikymo. Komisija komunikatą patvirtino gegužės 22 dieną. Tas komunikatas bus e, pristatytas mūsų komitete ir vėliau vyks diskusija. Ir dabar prašysiu pono Šmit iš komisijos pateikti trumpą komunikato pristatymą, kad galėtume vėliau padiskutuoti. Thank you very much, Mr. Chair. Um, perhaps before I go to... Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdama kalbėti apie komunikatą, noriu tarti keletą žodžių apie direktyvą apskritai, kad e, žinotume, kokiame kontekste dirbame ir su kokiais imigracijos iššūkiais susidurime. Jau vakar buvo kalbėta, kad daug žmonių siekia patekti į Europos Sąjungą, jie taip pat ieško mm, nelegalaus darbo. Tie neteisėti migrantai, neturintys dokumentų, siekia susirasti neteis, nelegalų darbą. Jie siekia geresnio gyvenimo ir dažnai pasiduoda darbdavių reikalavimams, o darbdaviai nori pasinaudoti nekvalifikuotais darbuotojais e, tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, valymo paslaugų sektorius ir panašiai. Mes taip pat žinome, kad nemažai žmonių patenka į e, vedlių ir e, priekiautojų žmonėmis rankas ir ši, šios direktyvos tikslas taip pat yra kovoti ne tik su nelegaliu darbu, bet ir su priekyba žmonėmis ir žmonių kontrabanda. Mes žinome, kad um, nelegalus darbas, dėl nelegalaus darbas sumažėja įmokos į biudžetą, į socialinio draudimo įmokos ir ši direktyva turėtų būti vertinama bendrame kontekste. E, joje numatomos sankcijos už nelegalų darbą ir siekiama e, pagerinti nelegalių darbuotojų aptikimą. Taip pat direktyvoje numatytos apsaugos priemonės migrantams e, yra galimybė gauti nesumokėtą atlyginimą, jeigu jiems, tiems migrantams nėra sumokėta už atliktą darbą. Taigi ši direktyva nėra nukreipta prieš migrantus, ji yra nukreipta prieš darbdavius, kurie išnaudoja migrantus. Ir šiame kontekste taip pat svarbu mm, paminėti, kad ši direktyva papildo kitą neseniai patvirtintą direktyvą, skirtą beveik tiem patiems sektoriams, kuriuos reglamentuoja ir ši direktyva. Ir čia turiu galvoje E, sezoninių darbuotojų direktyvą, kuri nesiniai buvo patvirtinta ir noriu padėkoti pirmininkui už puikų darbą su šia direktyva. E, sezoninių darbuotojų direktyvoje numatomi e, teisėti kanalais, kuriais galima susirasti darbą. Gegužės mėnesį mm, išplatintas komunikatas mm, išryškina svarbiausius iššūkius, kurie kyla įgyvendinant direktyvą. Pirmasis iššūkis tai yra būtinybė atlikti reikiamą skaičių patikrinimų valstybėse narėse. Valstybės narės ir jeigu valstybėse narėse nebus pakankamai patikrinimų, jie nebus veiksmingi, tai nebus įmanoma kovoti su neteisėtų, su negalių darbu ir migrantai negalės pasinaudoti savo teisėmis. Ir be tinkamų patikrinimų sankcijos bus tik teorinės ir direktyva netitiks savo paskirties. Valstybės narės kartą per metus komisijai turi pranešti, kiek patikrinimų surengė, kokiuose sektoriuose buvo aptikta problemų. 2013 metais padėtis nebuvo gera, nes ne visos valstybės narės patikė savo ataskaitas ir mums teko pradėti e, procedūras, kurios e, preliminars procedūras dėl pažeidimų. 2012 metų ataskaita parodė, kad daugiausia nelegalaus darbo, tos tie sektoriai, kuriuose yra daugiausia nelegalaus darbo, yra tie patys visose valstybėse narėse, tai yra žemės ūkis, sodininkystė, e, viešbučių sektorius, e, valymo paslaugų sektorius ir panašiai e, skirtingose valstybėse narėse buvo atliktas skirtingas patikrinimų skaičius. Pavyzdžiui, vienur e, buvo patikrinta vos keletas procentų darbdavių, kitur, kitose valstybėse narėse iki 29 procentų darbdavių. E, akivaizdu, kad e, dėl yra skirtumų tarp valstybių narių atliekamos kontrolės ir E, darbdaviai kai kuriuose valstybėse narėse labiau linkia pažeisti įstatymus. Mes e, rengiame naują ataskaitos, parengėme naują ataskaitos rengimo formą ir šiemet padėtis jau yra geresnė. Iš visų valstybių narių gavome ataskaitas ir jas ir dabar nagrinėjame situaciją, kuri atrodo yra smarkiai pagerėjusi. Bet vėlgi lab, patikrinimai yra labai svarbus siekiant nustatyti nelegalus darbo atvejus. Kita iššūkių grupė yra susijusi su ekonominėmis, mokesnėmis ir baudžiamosiomis sankcijomis, kurios taikomos valstybėse narėse. E, visos valstybės narės taiko sankcijas už nelegalų darbą, tačiau tų sankcijų suvokimas ir pobūdis labai smarkiai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, 16 valstybių narių bauda, baudos yra didinamos proporcingai e, kiekvienam įdarbintam neteisėtai esančiam migrantui. Ir tos baudos sviruoja nuo 300 eurų iki 10 tūkstančių eurų vienoje valstybėje narėje ir kitoje. Taip pat kit, kitos baudos gali sviruoti nuo 850 eurų iki 100 tūkstančių eurų, tai yra maksimali sankcija. Taigi tie dideli sankcijų sviravimai rodo, kad ne visada sankcijos yra pakankamai atgrasančios, ne visada atgraso nuo nelegalių migrantų samdymo ir mm, mes siekiame peržiūrėti kai kurias sankcijas. Žinoma, tai nereiškia, kad sankcijos visose valstybėse narėse turi būti vienodos, nes ir valstybių narių ekonomikos lygis nėra vienodas, tačiau turi būti tam tikras suderinimas. Mm, kal, Taip pat yra direktyvoje numatomos migrantų teisės, galimybė kreiptis į teismus, prašyti apsaugos priemonių, kad būtų mm, išteisyta ta neteisybė, kurią patiria migrantai. Mes čia taip pat ketiname dirbti su valstybėmis narėmis. Labai nedaug valstybių narių į savo teisę perkelė teisę e, teikti pretenziją darbdaviui dėl nesumokėto darbo užmokesčio. Dažniausiai yra numatomos tik bendro pobūdžio nuostatos ir jos detaliai nereglamentuoja tokių atvejų ir mes tam per artimiausius kelias mėnesius e, skirsime daug dėmesio. Kitas e, svarbus dalykas numatytas direktyvoje e, yra sistemingai ir nuolat informuoti migrantus apie jų turimas teisės. Ir ne visos valstybės narės yra perkilusios tas nuostatas. Ir paskutinis dalykas susijęs su teisėmis. Daugelie valstybių narių nėra numatyta pakankamai mechanizmų, mm, kad būtų galima apginti migrantų teisės. Ta direktyva yra gana nauja patvirtinta neseniai. Mūsų prioritetai artimiausiais mėnesiais bus štai kokie. Šiuo metu mes išsamei, kruopšiai nagrinėjame, kaip direktyva yra perkelta nacionalinė teisė. E, ataskaitoje, kaip jau sakiau, įvardijome keletą trūkumų, dabar gilinamės į situaciją atskirose valstybėse narėse, rengiame dvišalių susitikimus, taip pat. Um, e, Rengėme ir kontaktinės grupės susitikimus su visų valstybių narių ekspertais, kad išsiaiškintume tuos klausimus, kuriuos galbūt netiksliai išsiaiškinome. Mm. Ir taip pat po tų susitikimų, jeigu paaiškės, kad reikia, kad yra padaryta pažeidimų, mes pradėsime oficialias procedūras dėl pažeidimų. Bet žinoma, mes tengiamės, kaip galima labiau paremti valstybės narės, kurios nuosekliai taiko direktyvą dėl sankcijų. Taigi tokia yra padėtis, procesas e, vis dar vyksta, direktyva yra labai svarbi. Ir mm, manome, kad direktyva bent jau patobulino nelegalaus darbo aptikimo mechanizmą, nes valstybės narės atlieka patikrinimus, tačiau šioje srityje dar reikia atlikti daug darbo. Ačiū, ačiū poniai Šmit. Norėčiau suteikti mūsų diskusijai tam tikrą struktūrą ir tai pasakysiu ir naujiems nariams ir tiems, kurie dalyvavo čia vakar. Taigi, jeigu norite mm, paprašyti žodžio, tai prašau žodžio prašyti, kol dar kalba komisiją. Prašau pakelti ranką, pamojuoti sekretoriatui. Dėl diskusijų struktūros pasakysiu štai, kai jūs matote, kad mes turime tris komunikatus. Nemanau, kad mes pirmiausia turėtume suteikti e, žodį koordinatoriams. Taigi prašau tiesiog duoti mums signalą, kad norite pasisakyti. Diskusija bus trunka. Noriu priminti, kad vakar vyko diskusijos dėl Viduržėme jūros regiono specialiosios darbo grupės ir ta diskusija buvo kompleksiška ir pavyzdžiui gali būti, kad mm, dėl to klausimo vyks ir koordinatorių susitikimai, reakcijų buvo įvairių, E, dėl šių komunikatų, dėl sankcijų, dėl šeimų susijungimo. E, taip pat vyks diskusija ir galima pasisakyti visais tais klausimais. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Pul, Pone Pū, Brigita. Dėkoju. Labai vertinu tą faktą, kad direktyvoje ne tiek kalbama apie sankcijas darbdaviams, bet taip pat kalbama apie pagalbą migrantams, e, apie galimybę jiems gauti pinigus, jeigu nebuvo gavę darbo užmokesčio. Ir iš tikrųjų direktyva daugelį valstybių narių jau turi konkretų poveikį. Bėda tik tai ta, kad ne visur e, atliekamos reikiamos patikros. Maksimumas siekia 29 procentus, mes taip minėjome. Tai reiškia, kad e, gali samdyti nelegalius migrantus darbdaviai ir gali būti beveik tikri, kad jų niekas nepatikrins ir niekas neras tos problemos. Be abejo, e, tai kainuoja pinigų. Daug pinigų gali būti sutaupoma, nes nemokama socialiniai mokesčiai už tos žmonės, nemokamas eilė kitų mokesčių ir būtų puiku, jeigu darbdaviai būtų labiau kontroliuojami. Nes e, problema yra ne ta, kad nelegaliai atvykę žmonės į mūsų šalis dirba, bėda ta, kad jie dirba už vergišką atlyginimą ir vergiškomis sąlygomis nėra jokių saugumo priemonių e, numatytų jiems ir prie to klausimo mes tikrai turime padirbėti. Mano klausimas komisijai būtų toks. Ar manote, kad situacija galėtų būti pagerinta valstybėse narėse? Ar galima būtų jas kaip nors priversti ar padrasinti labiau padirbėti prie kontrolės klausimų? kad būtų kontroliuojami nelegaliai dirbantis migrantai ir taip pat, kad būtų galima lengviau aptikti nelegalius darbuotojus. Pirmininkas dėkoju. Žodis kitai kolegiai. Dėkoju. Susipažinome su išvadomis jūsų dokumente ir paskutinė dalyje yra pasakyta štai kas. Šis teisės aktas turėtų būti paskata, būtų naudoti legalius migracijos kanalus. Ką daryti, jeigu tokių nėra? Švedijoje mūsų sistema yra kitokia. Mes leidžiame puikų išsilavinimą turintiems migrantams atvykti legaliai į šalį. Ir tai reiškia, kad nelegalių migrantų skaičius reikšmingai yra to būdu sumažinamas. Būtent dėl to pas mūsų kontrolės nėra tiek daug. Mes esame iš tų, kur kontrolė siekia 1 procentą, bet mūsųse nėra tiek daug problemų susijusių su nelegaliu nedarbu. Reikia padidinti legalią migraciją ir reikia vykdyti reikiamą patikras, kad žmonių nelegaliai gyvenančių šalyje nebūtų tiek daug. Be abejo, žmonės yra išnaudojami, tam reikia užkirsti kelią, tam reikia pasinaudoti esamais teisės aktais. Tačiau aš nemanau, kad pakanka išduoti leidimus sezoniniams darbuotojams ar gerą išsilavinimą turintiems žmonėms. Tiesiog reikia sudaryti tokias sąlygas, kiek kiekvienas turėtų šansą atvykti į vieną ar kitą šalį legaliai. Tad klausimas būtų toks, kaip spręsti būtent šią problemą. Turime nepamiršti, kad tie, kurie e, įdarbina nelegalius migrantus, nebūtinai yra kokie nors skrupulų neturintys darbdaviai Dažnai tai būna, pavyzdžiui, privatus darbuotojai, dažnai tai būna kokios nors savanoriškos organizacijos. Tiesiog žmonėms yra suteikiama galimybė gyventi šalyje ir išgyventi iš to darbo, kurį atlieka. Yra ir kitų žmonių, kurie tiesiog ne, ne visada elgesi taip, kaip turėtų. Dėkuoju. Kolegė Milner, prašau. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. E, ačiū taip pat komisijos atstovui, bet teikusiam labai išsame ataskaitą apie šios direktyvos trūkumus. Aš nesileisiu į detalės, nes e, apie tai buvo plačiai kalbėta. Buvo kalbėta apie skirtumus tarp valstybių narių, apie finansinės sankcijas ir jų skirtumus, įskaitant ir baudžiamasias sankcijas. E, tačiau išvados yra keliančios nerimą. Komisijos atstovai minėjo, kad nėra pasiūlyta pakeitimų direktyvai, tai mano klausimas labai konkretus jums būtų toks, kaip komisija ketina užtikrinti, kad direktyva būtų gyvendinta patenkinamų lygmenių visose valstybėse narėse. Galbūt vyksta diskusijos tarp valstybių narių. Jos atrodo vyksta, tačiau man regisi būtų naudinga parengti gairias dėl praktinio direktyvos įgyvendinimo, kur be kita ko būtų kalbama apie migrantų teisių įgyvendinimą. Ar komisija ketina tokias gairias parengti? Ir ar yra koks nors numatytas e, darbų tvarkaraštis dėl tokių gairių prieimimo ir patvirtinimo? Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolegas Topskiai. Budu mluvit česky. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo, za udělení slova. Děkuji, eh, paní. Kalbėsiu čekiškai. Ačiū už man suteiktą žodį. Aš taip pat noriu padėkoti Europos komisijai už išreikštą nuomonę. Turiu vieną klausimą. Ar galėtumėt pateikti informacijos apie patikras? kokios patikros yra vykdomos. Aš manau, kad jeigu tos patikros yra labai menkos ir jeigu jų labai nedaug, tai tuomet, aišku, rezultatų kažkokiu sulaukti yra sunkoka. Aš prieš dirbdamas Europos parlamente buvau vienos iš įmonių vadovas. Ir galiu patvirtinti, kad nėra pakankamo skaičiaus patikrų, siekiant išsiaiškinti, ar visi darbuotojai dirba legaliai įmonėse. Tad klausimas būtų toks, kaip tos kontrolės yra rengiamos. Ačiū. And, uh, Kolegė Bjork, prašau. I'm here. Uh... Dėkoju. Norėčiau paminėti vienos iš nevyriausybių patirtį. Mes manome, kad direktyvos pagrindas yra labai sudėtingas. Teisinis pagrindas yra toks - kovoti su nelegalia migracija. Bet taip jau yra suformuluota. Direktyvoje Mes siekiame užtikrinti migrantų teisės, tačiau Europos komisija be kita ko kalba apie vairius iššūkius, apie direktyvos įgyvendinimą. Problemos ir iškyla būtent darbuotojų teisų srityje. Mes susisiekėme su visa eile organizacijų, kurios dirba su žmonėmis, kurie yra nelegalūs migrantai. Tos organizacijos patvirtino, kad Rizika pirmiausia yra tokia, kad pirmiausia, jūs gali nubausti kaip nelegalų migrantą darbdavys ir, ir, ir taip pat gali būti baudžiami ir darbdaviai, jie gali būti sudinami į kalėjimą, jie gali būti baudžiami finansinėmis baudomis. Ir gali būti taip, kad darbuotojas nukenčia du kartus nuo darbuotojų ir nuo tikrintojų. Ir iš tikrųjų labai sunku daugeliu darbuotojų yra atgauti darbo užmokestį tais atvejais, kai jiems nesumokama. Tad iš tikrųjų darbuotojų teisės, tų migrantų, kurie yra ypač be dokumentų teisės, turi būti ypatingai stiprinamos. Kai kalbam apie daugiau patikrų, didesnės sankcijas, tai ko gero nėra pats geriausias kelias išspręsti nelegalaus darbo problemą. Aš manau, kad geriausias būdas tą problemą išspręsti yra darbuotojų teisų stiprinimas, kad jie galėtų uh, apskūsti darbdavius, kurie juos išnaudoja nemokėdami darbo užmokesčio. Aš norėčiau paklausti Europos komisijos atstovų, kas bandoma daryti šią temą, būtent kas bandoma daryti, stiprinant darbuotojų teisės. Ačiū. Kolegė, e, kolega Stevens. Ja, goedemorgen. Nu, uh, ik wil uh, mevrouw van de commissie ook bedanken voor toelichting. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pateiktus komentarus. Turiu e, klausimų. Mes kalbame apie tai, kad reikia informuoti migrantus, tačiau labai sunku su jais susisiekti. Norėčiau paklausti, kaip jūs rengėtės. E, susisiekti su e, tai žmonėmis. Ir kita vertus, valstybės narės turi bendradarbiauti su darbdavių organizacijomis, kad, e, kad būtų šitais klausimais dirbama, kad, kad būtų atliekama tam tikra informavimo kampanija, jog tie žmonės patys nedeklaruos, kad dirba nelegaliai. Mes turime siekti veiksmingiau kovoti su nelegaliu darbu. Turime tą procesą įtraukti profsąjungas, kad būtų veiksmingiau identifikuojami nelegalus darbuotojai. Tad profsąjunga turi čia suvaidinti savo vaidmenį, laiku informuoti darbo inspekcijas arba policijos e, struktūras. Mes dažnai galvojam, kad trečių valstybių piliečiai dažniausiai nelegaliai dirba, tad, bet e, komisija turi taip pat informacijos apie nelegaliai dirbančius ES piliečius, kurie, kurie dirba ne savo valstybėse, bet kitose valstybėse. Ir ar jūs žinote, kokį mastą yra e, įgausi šį problemą, nes žinome, kad Belgijoje daug e, nelegalių darbuotojų iš rytų Europos yra ir jie neturi jokios e, socialinės apsaugos, tad turėtume nagrinėti taip pat šį e, aspektą ir būtų įdomu žinoti, kokia yra padėtis šioje srityje kitose ES valstybėse, tai yra, kuomet nelegaliai dirba kitų ES valstybių piliečiai. Ir dar kitas klausimas, ar yra kokia nors koks nors bendradarbiavimas su trečiosiamis valstybėmis ir čia galbūt galima uh, kai ką patobulinti, ar, ar tos trečiosios valstybės yra linkusios eiti šito keliu. Žinau, kad tai yra sunkus klausimas, bet mano. Bet e, norėčiau tiesiai paklausti, kokios valstybės narės deda pastangų, o, o kokios ne. Nes čia turi būti pasiekta tam tikra pusiausvyrą ir turi būti remiamasi gerąją praktiką. Dėkuoju, Jean Lambert. Thank you. Um... Dėkuoju. Norėjau paklausti apie bendradarbiavimą su užimtumo direktoratu, nes vyksta daugelis dalykų. Užimtumų komitete vakar po pietu apie tai kalbėjome, kalbėjome apie platformą atskirą tarp valstybių narių dėl darbo rinkos inspekcijų konkrečiai. Mes iš dalies ėmėmės aptarti šį klausimą dėl to, kad tie klausimai liečia ir mūsų sritį. Kolegos ir šyrit kalbėjo apie tai, kaip e, yra elgiamasi su darbuotojais, įskaitant ir darbuotojus iš ES valstybių ir panašiai. E, užimtumo srityje mums kyla tam tikro susirūpinimo, yra tiekamos kontrolės siekiant iš, e, siekiant surasti nelegalius darbuotojus migrantus. Tačiau tų visų patikrų nereiktų supainioti su kito pobūdžio patikromis, kai ieškoma e, ir stengiamasi suprasti, ar darbuotojai dirba tinkamomis sąlygomis. Ir ar, ar gyvybė ir sveikatai nekyla pavojus. Manau, kad darbuotojų teisų stiprinimas yra e, vienas iš tų dalykų, kuris turi būti labai paplitęs. E, visotojai, ar jie būtų valstybės vienos ar kitos piliečiai, ar jie būtų atvykę, ar jie būtų migrantai, jie turi turėti jiems priklausančias teisės ir tos teisės turi būti stiprinamos. E, trejeto politika turi būti tokia ir, ir, ir tada politika turi įsigalėti visur. Būtina kovoti su nelegaliu nedarbu, būtina kad darbuotojai galėtų išsireikalauti atlyginimus, kuriuos yra uždirbę ir valstybės narės turi būti labai reiklios taip pat šioje srityje, jos turi siekti, kad e, egzistuotų civilinės procedūros padedančios išsieškoti darbuotojams atlyginimus ir padedančios apginti savo teisės. Ypač tais atvejais, kur e, darbuotojai padavė ieškinius į teismą ir būtina jiems teisminių kelių padėti užtikrinti savo teisės. Turime būti pasirengę tas problemas spręsti, tačiau mane domina štai kas. Norėčiau paklausti, koks yra sąryšys tarp diskusijų vykstančių užimtumo direktorate ir mūsų aptariamos temos ir, ir, ir žvelgiant į tuos kitus dalykus, kurie vyksta darbo rinkoje, kaip vyksta darbo inspekcijos patikros. Dėkui. Um, Ačiū. Komisija minėjo, kad sezoninių darbuotojų direktyva yra vienintelis teisės aktas šioje srityje. Ir naujiems nariams pasakysiu, kad mūsų komiteto kompetencija yra nepaprastai plati. Mes e, kalbame apie imigraciją, taip pat apie toje direktyvoje numatytą sankcijų režimą, bet tai jau yra darbo rinkos dalykai. Taigi mūsų komitetas apriepia labai daugelis ryčių. Mes taip pat kalbame ir apie migrantus e, pritraukiančius veiksnius ir sezoninių darbuotojų direktyvą skirtą šiai sryčiai. Pone Lamers taip pat yra ir užimtumo reikalų komiteto narė. Taigi noriu paaiškinti, kad su migracija yra susiję ir darbo rinkos klausimai, darbo inspekcijos ir mes nagrinėjame tos labai Mm, delikačių sankcijų klausimus. Ir jeigu norite pasidomėti, labiau šią temą galite pasižiūrėti, kaip vyko mūsų trilogai. Dabar, ponia Wunberg, noriu paklausti, kaip tariama jūsų pavardė Weinberg ar Wunberg? för rapporten. Det var väldigt intressant att eh, höra. Och eh, det... Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Šmit, už uh, jos pasisakymą, buvo labai įdomu ir labai atidžiai klausiausi. Norėčiau dabar paklausti, štai ko aš esu nauja parlamento narė ir norėčiau kai kurių patikslinimų. Kaip sakė švedijos kolega, mums neiškyla Švedijoje problemų šioje srityje. Galbūt esame vienintelė ES e, valstybė, kurioje e, praktiškai nėra darbo inspekcijų, bet yra nelegalių darb, darbuotojų praktiškai. Prieš kurį laiką mes e, kai kuriuose sektoriuose bandėme liberalizuoti padėtį. Aišku, kai kurie nelegalus e, migrantai atvykę pas mus dinksta. Ir niekas nežino, kur jie yra. Ir dažnai jiems taikomas sankcijos. Ta problema egzistuoja pas mus. Tai galbūt mes esame blogiausiai mokiniai šito požiūriu Švedijoje. Taigi, Pasisakė visi norėjo pasisakyti, matau, kad yra pirmininkaujančios valstybės atstovų, gal jūs taip pat norėsite pasisakyti, po to sutiksiu žodį komisijai. Dėkuoju ir atsiprašau, kad e, vėlavau. Noriu pasakyti, jog mes e, teikiame daug svarbos imigracijos klausimams ir e, aišku, tai bus visų pirmininkavimo laikotarpiu ir šiame kontekste mes taip pat nagrinėsime migrantų teisių klausimą ir, žinoma, sankcijų aspektą. Mes, aišku, šitos dalykus e, nagrinėsime per darybas e, dėl studentų e, direktyvos. Ir dabar norėčiau padėkoti komisijai už pranešimą ir noriu patikinti, kad šita tema mums tikrai yra svarbi ir kad ją labai rimtai nagrinėsime. Okay. It's true, it's not a, a question for the presidency. Taip, tai nėra klausimas pirmininkaujančiai valstybei, bet mes galėtume imtis papildomų veiksmų, pavyzdžiui, susirenkti klausimus, į kuriuos pakviestume ir pirmininkaujančią valstybę. Dabar kreipiuosi į komisiją, gal norėsite sureaguoti į kai kurios labai konkrečius narių pateiktus klausimus. Ačiū, pirmininkė. E, jūs ir kai kurie kiti komiteto nariai minėjo, kad čia reikalingas viską apimantis e, požiūris ir ši direktyva kaip tik ir įeina į tą požiūrį. E, vienas dalykas, reikia numatyti teisėtus kanalus, jeigu ES neturėtų, neturės tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, sezoninių darbuotojų direktyvos arba priemonių dėl šeimų susijungimo, taip pat ir melinosios kortelės, apie kurią kalbėsime, tai nebus išsamus požiūrio. Visa tai m, suteikia galimybių e, jauniems žmonėms atvykti. Taip pat reikia prisiminti ir vieną bendrą leidimą gyventi, kuris buvo patvirtintas prieš e, keletą metų juo taip pat naudojasi migrantai, kurie nori čia dirbti. Žinoma, yra tam tikrų grupių, komisijų ES lygių, tačiau ne viskas priklauso ES kompetencijai. Valstybės narės turi kompetenciją nustatyti kvotas, atsižvelgdamos ekonominę situaciją. Mm, išsamus visapimantis požiūris reiškia, kad reikia kalbėti ir apie migracijos klausimus. Mm, dėl to turime šią direktyvą ir labai tikiuosi, kad taip iš dalies prisidedama prie kovos su priekyba žmonėmis, žmonių kontrabanda. Nes mes žinome, kad labai dažnai mm, žmonės, kurie ieško geresnio gyvenimo, patenka į organizuotų nusikaltelių e, rankas. Ir mes kaip tik ir siekiame e, plačiau kovoti su priekyba žmonėmis Dabar perinu prie konkretesnių klausimų dėl patikrinimų. Kol kas per anksti kalbėti apie tai, ar padėtis palyginti su praėjusiais metais pagerėjo ar ne. Mes matome, kad buvo atlikta daugiau patikrinimų ir mm, valstybės narės mums pateikė išsamesnės informacijos, tačiau mes ją dar nagrinėjame. Direktyvoje yra numatyta galimybė uh, E, nustatyti tikslinius patikrinimų rodiklius, uždavinius. E, nagrinėjame galimybę nustatyti tam tikrus e, uždavinius valstybėms narėms, tai yra nustatyti, kiek patikrinimų turi būti atlikta, kad nustatytume. Bet žinoma, tie uždaviniai bus nustatomi atsižvelgiant į net teisę tai šalyje esančių migrantų skaičių ir skirsis įvairiose valstybėse narėse. Kitas dalykas. E, migrantų informavimas. Mes čia kalbame apie žmonės, kuriems sunku teikti informaciją, kadangi jie šalyje yra neteisėtai, todėl mums reikia dirbti su vietose dirbančiomis organizacijomis, e, siekiant teikti informaciją. Taip pat e, galvojame ir apie darbdavių organizacijas. Ir turbūt matėte, e, kad TVR gairėse, kurios buvo patvirtintos, yra kalbama ne tik apie migraciją, kovą su nelegalia migracija, bet taip pat ir apie darbą su įmonėmis ir profsąjungomis. Manau, kad šiuo klausimu galima kalbėti su verslo atstovais, darbdaviais, profsąjungomis ir bandyti aiškintis, galbūt e, jie galėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį valstybėse narėse, kad ne viskas būtų palikta valstybės institucijoms. Teisų klausimas taip pat yra labai svarbus. Jie atidžiai nagrinėjame, dirbame su valstybėmis narėmis ir tikrai nedvėjodami pradėsime procedūras dėl pažeidimų, jeigu to prireiks čia informacija taip pat labai svarbi. Užimtumo direktoratas arba komisija siūlo sukurti darbo rinkos patikrinimų platformą. Taigi mes bendradarbiaujame šio klausimu su užimtumo generaliniu, generaliniu direktoratu. Kalbame apie migraciją ir darbą. Taip pat stebime, kaip diskusijos šiais klausimais vyksta įvairiuose parlamento komitetuose ir taryboje. Tikiuosi, kad um, sureagavau jūsų pastabas. Ačiū. Dėkoju, poniai Smit. Atrodo, kad laikomės numatyto diskusijų laiko. Galime pereiti prie kito punkto. Jis taip pat yra susijęs su 2008 e, metų spalio mėnesio atsiprašau, 2003 metų direktyvos dėl teisės į šeimos susijungimą įgyvendinimų. Kaip ir ankstesnis klausimas dėl sankcijų ir šis klausimas yra iš esmės valstybių narių kompetencija. Ir kyla nemažai ginčių dėl ES kompetencijos šioje srityje. direktyva dėl šeimų susijungimo yra labai svarbi, tačiau jai gyvendinant buvo susidurta su e, didelėmis įgyvendinimo problemomis. Paprašysime dabar komisijos e, papasakoti, kokių horizontalių problemų kilo, kokių įgyvendinimo problemų kilo. Kolegoms, kuriems migracijos klausimai yra nauji, pasakysiu, kad ES kontekste šis klausimas e, daugiausia yra valstybių narių kompetencija, tačiau visi šie dalykai vyksta ES ir mes turime stebėti, kaip įgyvendinamos priemonės, pavyzdžiui, dėl šeimų susijungimo, kaip yra įgyvendinamos šios sėties direktyvos. Dabar paprašysiu komisijos pateikti mums informacijos apie šią direktyvą tiksliau šios direktyvos įgyvendinimą. Thank, thank you, Mr. Chair. Um, this communique... Ačiū pirmininkė. Šiame komunikate yra patiekiamos gairės dėl mm, šeimų susijungimo direktyvos įgyvendinimo. Ir aš dabar supratau, kad užmiršau atsakyti į vieną klausimą, kalbėdama apie sankcijų direktyvą. Ta direktyva ir patvirtinta gana neseniai, 2009 metais, ji turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę 2011 metais, tačiau valstybės narės vėlavo. Ir aš manau, kad mes dar turime šiek tiek palaukti ir tik tada pradėti teikti, teikti gairės dėl sankcijų direktyvos. O ši direktyva, kuria, apie kurią dabar kalbame, yra daug senesnė. E, jis patvirtinta 2003 metais. Tai yra pirmoji su teisėta migracija susijusi direktyva. Pradėjome nuo šios ryties, kadangi šis rytis yra labai svarbi, nes čia kalbame apie migrantų teisę į šeimų susijungimą. Ir šis dalykas yra grindžiamas pagrindinė teisė į šeimos gyvenimą. Ir e, pats direktyvos turinys yra gana abstraktus, ten yra daug neprivalomų nuostatų. Jūs žinote, kad tuo metu nebuvo daug bendrų sprendimo procedūrų, taigi direktyvą patvirtino valstybės narės vienbalsiai ir tai taip pat turėjo įtakos direktyvos turiniui. Ir tam, kad kai kurie straipsniai yra suformuoluoti gana abstrakčiai. Šios direktyvos tikslas yra suteikti galimybę šeimos nariams atvykti pas trečiųjų šalių piliečius, kurie yra tam tikroje šalyje yra teisėtai. Čia kalbame apie trečiųjų šalių piliečius, kurie vyksta pas trečiųjų šalių piliečius arba ES piliečius. Ir šis rytis patenka į nacionalinės teisės rytį arba į laisvo asmenų judėjimo sritį kokie, kiek žmonių atvyksta į ES būtent šiuo tikslu. 2012 metai yra paskutiniai metai, už kuriuos turime duomenų. Taigi atvyko 443 tūkstančiai trečiųjų šalių piliečių. Jie atvyko pas ES esančius trečiųjų šalių piliečius. Taigi, to, taip atvykstančių asmenų yra daug ir svarbu prisiminti, kad pagrindinis šios direktyvos tikslas yra apsaugoti šeimą kaip vienetą, šeimos vienetą. Tai reiškia, kad jeigu asmenys dėl įvairių priežasčių gauna leidimą gyventi ES, jų šeimų nariai turi, teisę, turi gauti teisę atvykti pas juos. Ir žinoma, siekiama užkirsti, direktyvos priemonėmis siekiama užkirsti kelią įvairiam piknaudžiavimui, pavyzdžiui, mm, santokoms iš išskaičiavimo, fiktyvioms santokoms ir panašiai. E, dar 2009 metais buvo nustatyta, kad įgyvendinant direktyvą kyla sunkumų, e, buvo parengta žalioji knyga, mes taip pat e, surengėme viešuosius klausimus, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 230 suinteresuotojų asmenų. Tos, tie klausimai vyko 2012 metais. Ir tų klausimų metu buvo svarstoma, ar nereikėtų keisti direktyvos dėl šeimų susijungimo. Klausimų rezultatas buvo aiškus, buvo padaryta išvada, kad direktyvos nereikia keisti, bet reikia įsteigti šeimų susijungimo ekspertų grupę, kurioje dirbtų valstybių narių atstovai. Komisija tą grupę įsteigė. Ir mes taip pat surengėme susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, nes norėjome gauti jų atsiliepimų. Kitas, kita padaryta išvada buvo ta, kad reikia užtikrinti geresnį galiojančių taisyklių įgyvendinimą Trečias rezultatas buvo parengtos gairės ir dabar jūs tas gairias turite prieš save. Jų tikslas yra visų pirma išsameu paaiškinti mm, problemas, kurios buvo išvardytos įgyvendinimo ataskaitoje. E, buvo aišku, kad valstybėms narėms reikia gairių, taip Kitas dalykas mm, - užtikrinti vienodą e, šeimų susijungimo taisyklių supratimą ES ir taip pat užtikrinti nuoseklesnį taisyklių taikymą. Turiu pripažinti, kad renkti gairias nebuvo lengva. Daug lengviau jas renkti, jeigu yra daug konkrečių atvejų, bylų, bet Šioje srityje, šeimų susijungimo srityje turime tik tris teismo sprendimus. Liepos 10 dieną buvo priimti du nauji sprendimai bylose dėl šeimų susijungimo. Tie sprendimai yra įdomus, tačiau apskritai e, tos teismo praktikos yra mažai. Mes dirbome su valstybėmis narėmis, su pilietinė visuomenė rengdami tas gairias. Gairių turinys. Gairėse yra nagrinėjami įvairūs aspektai, aš jų išsamei nekomentuosiu, nes per daug ilgai, tai per daug ilgai užtruktų. Paminėsiu tik tai keletą direktyvos taikymos ryties aspektų. Pavyzdžiui, pagristos e, galimybės gauti ilgalaikį leidimą gyventi. Taip pat mes patikslinome ir taisyklės, kurios reglamentuoja prašymų teikimą. Taip pat pateikėme gairių dėl mokesčių, dėl pagrindžiančių dokumentų, dėl procedūrų trukmės. Ir Taip pat e, patiksnome e, sąlygas, kada galima naudotis savo teisėmis, taip pat minime e, apgyvendinimo, socialinio sveikatos draudimo, kitų priemonių aspektus, laukimo laikotarpius. Taip pat kalbame apie asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, pabėgėlius ir taip toliau. Tekstas yra ilgas, tai yra teisinio pobūdžio tekstas. Mes surengėme daug to teksto pristatymų pilietinės visuomenės organizacijoms, valstybėms narėms ir sulaukėme gana teigiamų reakcijų. Ką darysime toliau? Aš manau, kad mes ir toliau turime teikti informaciją, turime teikti informaciją, kad žmonės, kuriems kyla problemų, galėtų kreiptis į nacionalinius teismus. Kartais tie teismai turbūt kreipsis į Teisingumo teismą dėl prejudicinių sprendimų ir taip bus sukurta daugiau teismo praktikos. Taip pat dirbame su ekspertų grupe ir toliau stebime, kaip yra įgyvendinama direktyva, esame pradėję tam tikrų preliminarių procedūrų dėl pažeidimų ir esame pradėję vieną pažeidimo procedūrą. Mm, taip pat remiamės studiją, kuri buvo parengta, kad galėtume susidaryti labiau sisteminį požiūrį ir toliau taikyti procedūras dėl pažeidimų. Tokia yra dabar padėtis. Čia pateikiama informacija yra Mm, labai svarbi, ji buvo svarbi sankcijų direktyvos atveju, tačiau e, ji svarbi ir kalbant apie šeimų susijungimo direktyvą. Labai svarbu migrantus informuoti apie tai, kokių teisių ir galimybių jie turi, taip pat svarbu užtikrinti, kad jų teisės būtų gerbiamos. Ačiū. Schmidt, um... Ačiū. Pone Šmit. Pone Bjork nori pasisakyti šiuo klausimu. Dėkoju ponė pirmininkė. Ačiū komisijos atstovai. GUE frakcijos vardu, e, galiu pasakyti, kad džiaugiamės šiomis gairėmis. Buvo akivaizdu, kad nelengva yra taikyti šią direktyvą, žmonėms buvo nelengva pasinaudoti šeimos susijungimo teisė. Tai yra viena iš žmogaus teisių. Valstybės narės nuolatos tą teisę pažeidinėjo. Tad džiaugiamės, kad pagaliau uh, yra numatytos šios direktyvos įgyvendinimo gairės. Be abejo, norėtume, kad pati pagrindų direktyva būtų geresnė, geresnės kokybės, kuri padeda šeimoms lengviau apginti ir gyveninti savo teisės. Tiesiog e, tenka stebėti, kaip administracinė procedūra įgyvendam valstybėse narėse. O matome, kad problemų yra. Daugelis žmonių, kurie siekia šeimos susijungimų, e, turi pateikti daugybę dokumentų, iš jų reikalavome daug dokumentų, nes tų dokumentų kartais tiesiog nėra. Ambasados taiko skirtingas procedūras ir nėra visiškai aišku, kaip teisiškai tie dokumentai yra apsaugoti, kai žmonės siekia šeimos susijungimo. Dar vienas rytis, kur reikalingas pagerėjimas, yra Štai kokia ir puiku, kad komisija tai paminėjo. Tai yra pirmiausia teisė e, žmonėms e, nukentėjusiems nuo diskriminacijos lyties pagrindų. Tie žmonės taip pat turi turėti galimybę tinkamai gyvendinti savo teisės. Matome, kad ne visos valstybės narės leidžia tas teisės įgyveninti. Tad aš norėčiau paklausti Europos komisijos, kaip planuojate užtikrinti, kad tos gairės bus įgyvendintos valstybėse narėse. Kaip bus tikrinamos valstybės narės, siekiant užtikrinti, kad jos iš tikrųjų nepažeidinėja žmogaus teisių. Nes teisė į šeimos susijungimą ir yra viena iš žmogaus teisių. It... Tik vienas pasisakymas, bet puikus. Čia kalbame apie direktyvos įgyvendinimą ir iš tikrųjų tai yra labai jautri sritis valstybės narės. Čia yra iš esmės kompetentingo šiuo klausimu, tad galbūt galėtumėte apie įgyvendinimą šiek tiek plačiau pakomentuoti. Kreipiuosi komisijos atstovą ponė Šmit. Ponė Šmit, dėkoju. Gairės viso labo yra tik gairės. Tai yra taip vadinamoji minkš, minkštosios tokios teisinės nuostatos Ir tai yra nuostatos susijusios su gyventinimu to, kas jau egzistuoja kaip teisės aktas. Žinome, kad jau yra sprendimų e, priimtų teisingumo teismo ir kad jų bus ateityje. E, svarbu, kad egzistuotų labai rimta programa, kurią valstybės narės turėtų, kad ta programa būtų susijusi su šios direktyvos įgyvendinimu. Mes be abejo e, dėl tų gairių turime vieną kitą bejonę, nes gairės reiškia, kad mes išaiškiname, koks yra pagrindas įgyventinti tą direktyvą, kaip tai turi būti padaryta valstybėse narėse, e, kokia yra situacija ir tiesiog darbas vyksta toliau, kaip aš jau sakiau. Buvo keletas bylų teisme dėl šių klausimų, dar yra tų tokių skundų, kurie yra pasiekę teismus, bet dar yra nenagrinėti. Ir manau, kad komisijos e, sprendimai bus sutvirtinti teisingumo teismo sprendimu. O mes e, savo darbę remiamės minėtomis gairėmis, nes tai mums padeda stebėti valstybių, nacionalinės teisės nuostatas mūsų aptariamoje srityje ir mes tengiamės padaryti viską, kad valstybės narės atsižvelgtų teikiamas rekomendacijas ir jas tinkamai gyvendintų. Kaip jau sakiau, gairės buvo pateiktos jau valstybėms narėms, buvo diskutuojama, gauti atsiliepimai buvo pozityvus, Ir visą tai leidžia manyti, kad valstybės į tas gairias atsižvelgs, kadangi pačios pozityviai jas įvertino. Tačiau be abejo, mes e, procesą stebėsime labai atidžiai. Ačiū, pirmininkas. Dėkuoju, ponė Šmit. Keliaukime prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra komisijos komunikatas Europos parlamentui ir tarybai dėl direktyvos, dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekia dirbti aukštos kvalifikacijos darbą įgyvendinimo. E, kalbama bus apie ES mėlynąją kortelę. Direktyva buvo priimta 2009 metais ir dėl to irgi vyko konsultacijos dėl legalios migracijos e, Birželio mėnų 11 metų buvo data, galutinė, kada direktyva turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę ir 2012-2013 metai buvo tie, kai jau direktyva turėjo veikti. Ir buvo kalbama apie tai, kad direktyva yra nekas kitas kaip kopija, taip vadinamos žaliosios kortelės, bet šiuo atveju Europos Sąjungoje. Ir Ten yra kalbama apie teisinius kanalus, padedančių žmonėms surasti darbą. Da, jos pradžia buvo gana kontroversiška tos kortelės. Ir teisės aktuose ne viskas jas reguliuota iki galo. Ir todėl e, norėtume išklausyti, ką mums apie įgyvendinimą gali pasakyti šiandien Europos komisija. Thank you, thank you very much. Perhaps you also... Dėkoju. Norėčiau pradėti nuo bendro įvado. Auga konkurencija siekiant pritraukti talentus. Ir tai yra iš tiesų labai svarbus klausimas. ES ne vienintelė pasaulyje stengiasi pritraukti labiausiai kvalifikuotus darbuotojus, talentingiausius, gabiausius. E, vyksta konkurencija su Kanada, Australija, Jungtinėmis valstijomis ir kitomis pasaulio šalimis. E, gerai tvarkoma migracijos politika be abejo gali padėti pritraukti kvalifikuotus migrantus, tai gali padėti paskatinti konkurencingumą ir ekonomikos saugimą, taip pat tai gali padėti išspręsti e, tam tikrus nesklandumus susijusius su darbo vietomis Europos Sąjungoje. <clears throat> Būtent dėl to Melinosios kortelės direktyva buvo parengta, pateikta Ir šiandien tai yra vienas iš svarbiausių dokumentų. To tikslas buvo paskatinti aukštą kvalifikaciją turinčių darbuotojų judumą, galimybę atvykti jų šeimų nariams. Buvo bandoma harmonizuoti atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas, sutvirtinti jų teisinį statusą, suteikti tam tikras teisės ir sudaryti judumo galimybės. Pirmiausia, Keletą skaičių. 12 metais 3662 kortelės buvo išduotos, 1100 buvo užduota šeimų nariams, e, daugiausia kortelių mirinųjų buvo išduota Vokietijoje. Jeigu skaitėte ataskaitą, tas skaičius yra tikrai labai reikšmingas. 2012 metais Vokietija išdavė 2584 korteles. E, antroji valstybė narė yra Ispanija, išdavusi 461 kortelę, taigi skirtumas reikšmingas. O paskui kitos šalis e, išdavėjusios tų kortelių yra mažiau arba neišdavusios visai 2013-aisiais. Dabar tume oficialis duomenys 15 valstybių narių, e, tie duomenys surinko Eurostatas, mėlynų kortelių išdavimas auga, 12 499, dabar tiek jų yra išduota, Vokietija išdavė jų daugiausia, 11 580, Prancūzija 371. Mėlynosios kortelės e, turėtojai dažniausiai atvyksta iš Azijos, Rytų Europos, Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos. Amerikos jų kilmės šalis pagrindinė 12, 2012 metais buvo Indija. Įdomus faktas. Pas vėliau Kinija, Rusija, e, JAV ir Ukraina. Kas buvo labiausiai paminėtina pranešime? Na, pirmiausia, pirmoji daly yra pateikimi statistiniai duomenys, yra vertinami, e, vertinama, kiek kortelių mėlynų išdavė kuri šalis – Paskui steigiamas įvertinti valstybių narių ekonominę padėtį e, ir stengiamas išsiaiškinti, kokias ekonominės pasiekmes turėjo tų mėlynųjų kortelių išdavimas jas išdavusiam šalims. Nes e, nutinka taip, pavyzdžiui, kad šalis neturi galimybės prisikviesti aukštos kvalifikacijos darbuotojų arba neturi tų darbuotojų, turi kviestis ir taip toliau ir panašiai. Visa tai turi tam tikros įtakos, kaip ir valstybės dydis. kas įtakoja melinosios kortelės išdavimą. O pavyzdžiui, turi įtakos ir tai, kaip yra skatinama pasinaudoti mėlynąją kortelę. Jeigu valstybės pačios skatina darbuotojus vykti į konsulatus atskirų valstybių, siekti gauti tą kortelę, tai gali padėti. O šiaip informacijos kai kuriems jos norintiems trūksta. Direktyvoje svarbiausios nuostatos yra susijusios su galimybė numatyti tam tikras nuostatas, kurios gali turėti įtakos trečių šalių darbuotojams atvykti vieną ir kitą valstybę narę pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Valstybės narys gali daryti tam tikrus politinius e, pasirinkimus, kiek nori mėlynųjų kortelių išduoti, e, kaip pasiskaičiuoti, kiek tokių darbuotojų reikalinga jos rinkai, jos gali spręsti, kiek laiko galios ta mėlynoji kortelė, gali galioti nuo metų iki 4-5 metų. Yra numatyti tam tikri procedūros saugikliai, numatyti tos nuostatos susijusios su darbo užmokės čia tam tikromis ribomis ir panašiai. Visa tai yra tie dalykai, kurie yra susiję su mėlynųjų kortų uždavimų skaičiumi. Ambasados gali be abejo siūlyti nacionalinės schemas kartu su e, mėlynosios kortelės schema. Dar vienas aspektas, apie kurį kalbama komunikate, yra štai koks. Nacionalinės schemos siekiant pritraukti e, e darbuotojus kvalifikuotas dažnai konkuruoja su mėlynosios kortelės schemomis. Dešimt valstybių narių turi specialias nuostatas, kurių tikslas yra padidinti migracijos politiką. Septynios valstybės narės turi atskiras politikas, kurių tikslas yra pritraukti kvalifikuotus migrantus. Kai kurios pabrėžia tam tikras grupės, pavyzdžiui, taikomas į mokslininkus, siekiama, kad įmonių viduje darbuotojai būtų perkeliami ir e, Ši direktyva ir tai perkeltųjų darbuotojų, komandiruojų darbuotojų taip pat gali padėti kvalifikuotiems migrantams atvykti į šalį. Ir galbūt, pavyzdžiui, kai, kai bus perkelta direktyva dėl darbuotojų e, perkelimo įmonės viduje, gali stikti taip, kad melinosios kortelės schema teks, teps mažiau aktuali. Ir visą tai be abejo turi įtakos nacionaliniams teisės nuostatoms ir čia galimi ateitie pasikeitimai. Kalbam ir apie tokius kitus sektorius, kaip informavimo, komunikavimo, technologijas, sveikatos apsaugą, finansinės paslaugas ir inžineriją. Visa tai yra minima tarptų sričių, kur tų darbuotojų kvalifikuotų laukiama daugiausia. Jeigu palygintume nacionalinės schemas ir mėlynąją kortelę, e, galėtume pasakyti štai, kad 2013 metais Vokietija išdavė 11 580 mėlynų kortelių, ir tik 11 jų buvo užduota pagal nacionalinės schemas. Kitose valstybėse narystė situacija kitokia, daugiau nautasi nacionalinėmis schemomis, mažiau mirinosios kortos procedūra. Apskritai darybos dėl melinosios kortelės buvo sunkios, nes buvo jaučiamas poreikis pasiekti sutarimą, sutarimas turėjo būti patvirtintas vienbalsiai. Ir visa tai turėjo įtakos be abejo direktyvos turiniui ir galimybei turėti nacionalinės schemas. Valstybės narės, ko gero, norėjo pasilikti galimybės konkuruoti tarpusavyje. Po krizės, manau, konkurencija su kitomis pasaulio šalimis, pritraukiant kvalifikuotus darbuotojus, yra didesnė negu kada nors ir jinai tik auks ateityje. Taigi dabar sulaukime komentarų dėl sunkumų perkelti direktyvą, dėl nuseklumo lygio, dėl barjerų susijusių su darbuotojų judumu. Ir ta judumo schema yra netokia patraukli kaip ES bendra judumo schema. Ir ne, ne, mažiau patraukli negu darbuotojų perkelimų įmonės viduje schema. Kokie būtų kiti žingsniai? Mes ir toliau teiksime pagalbą valstybėms narėms, taikant direktyvą, mes jau esame surengę susitikimus su jomis, e, aptariant kontagrupės reikalus. Birželį mums susitikė paskutinį kartą, ekspertai e, pateikė savo nuomonę, kurią mes atspindime pranešime. Mes taip pat renkame informaciją dėl kai kurių aspektų, kurie nėra taip aiškiai pažymėti pranešime, nes iš pradžių neturim visos informacijos, o būtent darbo užmokesčio ribos, leidimai ar, ar jų nebuvimas, uh, E, darbo e, rinkos klausimai ir taip pat prieimimo darbuotojų kaštai. Ir informacija be abejo yra labai svarbus dalykas, įrenkama toliau, dirbame prie šių klausimų ir darysime tą ateityje, teiksime informaciją, e, visą informaciją susijusiu su mėlynosios kortelės procedūra. Dėkoju. Have, um... Ačiū, poniai Šmit. Kolegoms, kurie čia nedirbo, kai buvo sukurta melinosios kortelės sistema, pasakysiu, kad e, ją pradėjo, ją pasiūlė ponas Fratini. Mm, dabar jau turime tam tikrų detalių, kaip e, veikia ši sistema. Pristačius tą mėlynąją kortelę, buvo teigiama, kad tai yra lik ir jav žaliosios kortos atitikmuo, tačiau skaičiai tos kortelės išdavimo skaičiai yra gana nedideli, matau, kad Vokietija laikosi taisyklių, tačiau aš dabar norėčiau užduoti gana provokacinio pabudžio klausimą. Matome, kad mėlynųjų kortelių išduodama nedaug, ši sistema kertasi su nacionalinėmis sistemomis, bet to yra visur taupoma, taigi norėčiau paklausti komisijos, ar melinosios kortelės sistema nenukentėjo dėl taupimo, nes ji buvo pristatyta praktiškai tada, kai prasidėjo krizė. Ir kyla klausimas, ar tikrai verta ir toliau tą sistemą įgyveninti. Mm, kolegos, kurie nedirbo čia, kai sistema buvo pristatyta, mm, turėtų žinoti, kad ši sistema turėjo padėti Europos Sąjungai ir mm, taip pat komisija norėjo išsiaiškinti, ar nebus mm, bandoma kažkaip selektyviai tą sistemą taikyti. Taigi tai yra tokie gana provokaciniai klausimai, norėjau juos pateikti, nes verta pagalvoti, ar e, kai kurie mūsų pasiūlymai tikrai turi būti ir toliau įgyvendinami nes e, nėra išnaudojamos jų vis, visos galimybės, arba bent jau tos galimybės išnaudojamos ne taip, kaip mes e, tikėjomės pasiūlę tą sistemą. Taigi dabar pradėsime, m, mm, išklausysime kalbėtojų, ponė Grisbek. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad suteikėte žodį. Aš e, beje pritariu tam, ką jūs satote, tas, tam, ką jūs sak, sakėte, bet tik iš dalies pritariu išvadoms nes manau, kad Europos socialinės ir ekonominės problemos turėtų versti europiečius aktyviai veikti taikant Milnosios kortelės sistemą, nes prieš devynis metus daug europiečių to pageidavo. Dėkuoju dabar už tą tarpinį pranešimą. Mes e, daug tikėjomės po to, kai buvo pradėta gyventi ši iniciatyva Tačiau, aišku, par, parlamento vaidmuo čia buvo tik tai konsultacinis, jis dabar yra jau pasikeitęs. Iš pradžių parlamentas buvo tik konsultacinė institucija. Turiu pasakyti, kad esu šiek tiek e, nusivylusi dėl pranešimo išvadų. Praėjus penkeriems metams konstatuojame, jog yra spragų toje sistemoje. Jūs, pirmininkė, sakėte, jog rezultatai nebuvo labai uh, e, žymus ir uh, lentelė, kuri yra pridėta prie pranešimą puikiai tai atspindi ir ponė Šmit taip pat tai komentavo. Tarp valstybių narių yra labai daug skirtumų. Ir netgi jeigu žiūrėtume per kažkurios e, metus, net yra skirtumai ir toje pačioje valstybėje, nes nu, Vokietijoje nuo 2005 iki 14 tūkstančių kitais metais. Kai kurios valstybės narės iš vis neišduoda jokios medinos kartelės. Tie skaičiai tikrai yra stebinantis. Tuo tarpu ta visa sistema teoriškai turėjo pradėti duoti rezultatų gana greitai. Aišku, teisinių požiūrių viskas yra parengta, tvarka yra pakankamai paprasta ir yra bandoma užkirsti kelią protų nutekėjimui, ir e, taip pat e, konkur konkurencingumo, į konkurencingumo aspektus čia atsižvelgiama ir jūs sakėte, jog turint omenyje Amerikos žaliojo kortelę, čia yra galvojama apie konkurencingumo aspektus ir, ir apie tai, kaip galima būtų stiprinti konkurencingumą. Tačiau yra persikirtimų su nacionalinėmis, teis, su nacionalinėmis teisės e, nuostatomis ir taip pat iškėjo tam tikrų problemų perkeliant direktyvas į nacionalinę teisę. Aišku, mes galbūt su tokiamis problemomis susidurėme pakankamai dažnai, bet praėjus penkeriems metams, turint omenyje Europos socialinę ir, ir ekonominę padėtį, daugelį valstybių narių, tarp jų ir Prancūzijoje, mes e, turime turbūt e, imtis aktyvesnių priemonių. Man labai gaila, bet e, komisijos pranešime iš principo nėra siūloma nieko konkretaus, tik tai konstatuojama. Konstatuojama, kad nepasiteisino sistema, kad labai skirtingi jos įgyvenimo rezultatai valstybėse praėjus penkeriems metams žinome, kad direktyva yra perkelta visose valstybėse narėse, kad perkelimo srityje yra spragų ir žinome, kad per rinkiminę kampaniją daug klausimų buvo išrinkėjų apie migracijos politiką ir dažnai e, būdavo kritikuojama Europa ir šita sistema galėtų keisti požiūrį į Europą visose valstybėse narėse. Man būtų labiau patikę ir aš beje siūlau, ponė Šmit, eiti tuo keliu. Man būtų patikę, jeigu būtų bandoma, nebandant e, keisti tos direktyvos, pabandyti pagalvoti apie tam tikrus konkrečius veiksmus, tai yra pasiūlyti, e, aišku, tam, tam tikras minkštosios teisės nuostatas, pavyzdžiui, gairias, kurios galėtų būti tam tikras impulsas ir leistų mums daryti pažangą. Juo labiau, kad komisijos pirmininkas Junkeris pabrėžė e, legalios migracijos svarbą, kuomet jis buvo susitikęs su frakcijomis mūsų. Pabrėžė legalios migracijos svarbą siekiant e, patraukti aukštos kvalifikacijos legalių migrantų. Tad manau, kad turėtume pagalvoti apie kažkokius veiksmus tą linkme ir tai galėtų pagerinti tą reikį. Arba apskritai, jeigu matom, kad nepasteisina, panaikinti tą sistemą. Dėkoju, Natali. Mm, kaip jau sakiau, mm, diskusijų pradžioje, diskusijos prasideda ir dabar mes turėtume e, suformuoti savo poziciją dėl to, kokių veiksmų reikėtų imtis ir pranešti apie savo poziciją komisijai. Priminsiu kolegoms, kad pagrindinė melinosios kortelės sistemos problema, kurią atskleidžia komisijos ataskaita, yra ta, kad galioja nacionalinės sistemos, kuriomis siekiama pritraukti kvalifikuotų darbuotojų ir tos sistemos konkuruoja. Ir mėlynoji kortelė yra visiškai kitas dalykas nei jav žalioji korta. Mm. Čia mes socialinių, politinių, kultūrinių požiūrių skiriamės nuo JAV. Tai yra visiškai kitokia sistema. Ir mėlynosios kortelės sistemos siekis buvo visai kitoks. Ir aš manau, kad, matau, kad tie veiksniai dabar daro įtaką ir uh, Manau, komisija tiesiog mums dabar praneša apie tai, kas, mano nuomonė, buvo neišvengiama. Ir mes dabar turėtume suformuoti savo poziciją, ką reiktų daryti. Ar teks neišvengiamai panaikinti tą sistemą, nes mm, dėl jos tiesiog raudonuosime, ar darysime kažką kitą. Manau, kad komiteto nariai turi pradėti galvoti apie tolesnius veiksmus, nes priešingų atveju tai gali tapti tiesiog brangia klaida. Aš čia elgiuosi truputį provokuojančiai. Manau, kad to reikia. Ir dabar kalbės ponė Sipil iš tos šalies, kuris tengiasi gyvendinti tą sistemą. Den Satz kommentiere ich jetzt nicht mehr. Okay. Taip. Atrodo, jog ta sistema pas mus e, pas, pasiteisina, tą rodo skaičiai. Bet aš noriu pabrėžti E, kitą aspektą. Tai yra Melnosios kortelės nuostatų kirtimas su nacionalinėmis nuostatomis. Kai kurios valstybės, kurios turi nacional, nacionalinio lygmens reglamentavimą, netaiko Melnosios kortelės e, sistemos, nes mano, kad nacionalinės nuostatos yra pakankamos kokybės ir, ir nėra būtina tuomet taikyti Melnosios kortelės principų ir turime tuomet lyginti skaičius Viena vertus sakome, jog e, kai kuriais atvejais taikoma mirinoji kortelė, kai kuriais kitais ne, tačiau turime išsiaiškinti, kiek valstybių taiko nacionalinės nuostatas ir, ir, ir palyginti mėlynosios kortelės e, sistemą su nacionaliniu nuostatu reglamentuojama sistema. Dažnai sakoma, jog e, imigruojant pagal mėlynosios kortelės sistemą sąlygos nėra labai patrauklios. Ir e, tuo būdu ši, ši sistema mažiau konkurencinga palyginus su kai kuriomis nacionalinėmis e, nuostatomis. Tad būtų iš tikrųjų tikslinga palyginti nacionalinę sistemą su nacionalinę sistemą su mėlynosios kortelės e, sistemas, siekiant patraukti kvalifikuotus darbuotojus. Manau, kad toks palyginimas būtų naudingas, siekiant patobulinti, jei manoma, mėlynosios kortelės sistemą. Pana Lamberts. Thank you. Um, I've got a couple of questions. Ačiū turiu porą klausimų šią temą. Pirmas, kiek ES delegacijos veikiančios trečiosios šalise aktyviai teikia informaciją apie kortel, mėlynosios kortelės sistemą. Ir antra, kaip galbūt galima būtų paklausti, atlikti tyrimą migrantų, kokiai sistemai jie teikia pirmenybę. E, galbūt reikėtų atlikti palyginti, kokiu teisų suteikia mėlynoji kortelė ir nacionalinės sistemos. E, mėlynoji kortelė bent jau turėjo suteikti judėjimo laisvę visoje Europos Sąjungoje. Nacionalinės sistemos paprastai suteikia galimybę įsidarbinti pas vieną darbdavį vienoje šalyje. Ir man būtų labai įdomu išgirsti pačių migruojančių darbuotojų e, nuomonę, kuriai sistemai jie asmeniškai teiktų Mm, pirmenybę. Ir be to, manau, kad skiriasi apibrieštys ir savokos. Vyko anksčiau diskusijos, ar kalbame apie kokios savokos vartojamos - highly qualified ir highly skilled, aukštos kvalifikacijos ar kitokie darbuotojai. Ir man atrodo, kad čia yra tam tikras skirtumas. Taigi man kyla klausimas, ar ta terminologija, kuri yra vartojama e, Melinosios kortelės direktyvoje, tinka darbdaviams, ar darbdaviams tai sutikia galimybę pritraukti tokių darbuotojų, kokių jiems reikia. Taip tikrai labai taikli pastaba klausimas, ar pati Melinoji kortelė yra savaime gera priemonė. Toliau žodis Cecil Kienki. Dėkuoju. Ši tema yra labai svarbi, net ir turint uh, omenyje, ypač turint omenyje, kad Italija pasiūlė šią idėją, tad uh, mes patys turėjome visų pirma atlikti atitinkamą analizę. Uh, Manau, kad e, mėlynosios kortelės sistema nepasiteisino. Dauguma šitų dalykų yra atspindėta pranešime. Ir e, trūksta, aišku, taip pat ir e, informacijos, kuomet klausiama žmonių, ar jie, ar jie žino apie tą sistemą, dažnai jie sako, kad nežino. Kita vertus, valstybės narės gali taikyti nacionalinės sistemas, o ne šią sistemą. Manau, kad tokia teisė suteikta valstybėms narėms buvo klaida, nes nacionaliniai įstatymai ne visuomet, e, ne visuomet e, sudaro tinkamas sąlygas kvalifikuotų imigrantų atvykimui. Ir kuomet e, mums yra sakomi skaičiai, tai tie skaičiai nebūtinai atspindi visais atvejais kvalifikuotus migrantus. Uh, Kartais taip, bet ne visuomet. Ir dėl to nebūtinai tie skaičiai atspindi mėlynosios kortelės tikslus, todėl komisija turėtų pagalvoti, kaip e, patobulinti mėlynosios kortelės sistemą, o ne panaikinti tą sistemą, nes ypač krizės e, lai, laiku, krizės metu mes turime e, bandyti spręsti tas problemas. Ir Italijoje mes taip pat bandome skatinti e, kvalifikuotų darbuotojų atvykimą į Italiją iš kitų valstybių ir, ir, ir bandome keisti kai kurias nuostatas tos srities. Šioje srityje turime pabrėžti prevencijos e, aspektą ir merinoji kortelė suteikia mums nemažai e, iškylančių problemų sprendimo. Žmonės atvykę iš kitų valstybių gali tinkamai dirbti pagal tą sistemą ir gauti tinkamą apsaugą. Tuo tarpu pagal nacionalinės sistemas tai darant, e, tie migrantai turi atnaujinti leidimus kiekvienais metais ir kartais jie, kartais, pavyzdžiui, būna kai kurių problemų dėl to, dėl darbdavio vėlavimo ar kitų problemų. Bet manau, kad e, turime pagalvoti apie šitos aspektus ir turime patobulinti mėlynos kortelės e, sistemą. Turime parengti tinkamus kriterijus ir aišku, turime atsižvelgti kai kurių e, į, į kai kurių e, ypač didelį mastą renginių organizavimą, kaip PEXPO pavyzdžiui. E, Aišku, jog e, populistai ir, ir, ir kitos panašios politinės jėgos naudoja imigrantų e, baubo kortą, kritikuodami to pačiu ir melinosios e, kortelės sistemą. Mes turime siekti sustiprinti melinosios kortelės sistemą. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos, kad e, jinai eitų šitą linkmę, kad parengtų naujus kriterijus ir kad valstybėms narėms e, nebebūtų leidžiama taikyti nacionalinių nuostatų. Kita vertus, e, Mirinosios kortelės, e, Mirinoji kortelė yra susijusi su tarptautinio bendradarbiavimo aspektu. Dažnai e, darbuotojai atvyksta iš kitų kontinentų, iš Azijos, iš Afrikos ir e, tai susiję su bendradarbiavimu su e, to, to, tomis valstybėmis ar kontinentais. Ir tuo būdu per mėlynąją kortelę galėtume tinkamai įgyvendinti, tinkamiau įgyvendinti ir e, užsienio politiką ir spręsti įvairius tarptautinio bendradarbiavimo klausimus. Nes e, Labai dažnai tie atvykę imigrantai, prižiūrinti žmonės, pavyzdžiui, turi įvairių diplomų ir, ir, diplomų ir įvairių gebėjimų ir žinių. Tad e, manau, kad komisija galėtų iš tikrųjų pagil, pagilinti nemažai aspektų, kad ta mėlynoji kortelė duotų tikrai daug papildomos naudos. Pranešime yra kalbama apie sąsąją tarp darbuotojų siunčiančių šalių ir Melnosios kortelės veikimo. Ir mums reikia daugiau informacijos šią temą. Ačiū, kad apie tai pakalbėjote. Toliau Ana Gomeš. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, nėra jokių abejonių dėl to, kodėl nenaudojama plačiau mėlynoji kortelė. Dėl krizės pirmiausia Europoje. Ir be abejo tas faktas, kad daugelį šalių tenka e, darbuotojų ieškoti kitur, tai tos šalis e, gali pasitelkti didžiuosius protus iš kitų valstybių narių. Pavyzdžiui, mano šalis Portugalija eksportuoja savo protus. Kvalifikuočiausi darbuotojai, e, profesionalai ar valstybės tarnautojai išvyksta dirbti kitas E, Europos valstybės, ypač į Vokietiją ir Jungtinę karalystę. E, tai štai, tai yra tos šalis, kurios yra Europos sąjungoje, bet į Norvegiją taip pat išvyksta taip pat daug portugalų dirbti. Viena vertus tai yra neblogas dalykas, tačiau kita vertus tai yra labai negatyvu, dėl to, kad tai turi ypatingai skaudžių pasiekmių šalies plėtrai. Mėlynoji kortelė turėjo tikslą E, būti ta priemonė, kuri pritraukia į ES reikalingiausių specialistus. Tačiau dabar jos naudojimas ES tampa gana perversiškas. Norėčiau paklausti, ką mano komisijos atstovai, ir egzistuoja tam tikras santykis tarp siaubingos ekonominės krisės ir tos divergencijos ES viduje, nes mes negalime at, atskirti krizės nuo likusio konteksto Europos Sąjungoje. Ir norėčiau paklausti, kiek dabartinė tos mirnos kortelės sistema padeda legalizuotis trečiųjų šalių piliečiams atvykstantiems į ES valstybės, kurie yra aukštos kvalifikacijos ir kurie galėtų pasinaudoti savo kompetenciją ir pagal kitas sistemas. Pavyzdžiui, Portugalijoje iš Ukrainos yra atvykusių daug žmonių. Tai yra aukštos kvalifikacijos žmonės, dirba E, labai menkus darbus dėl to, kad jų kvalifikacija nepripažįstama. Ar galima būtų pasiekti mėlynąją kortelę tam, kad jų kvalifikacijos būtų pripažintos. Dažnai žmonės tiksta dėl visai kitokių priežasčių, yra pabėgėliai ar panašiai, bet galbūt jiems būtų galima taikyti mėlynosios kortelės procedūrą, kad jų profesinė kvalifikacija pagaliau būtų pripažinta. Ar yra kas nors daroma šią linkmę? Na ir dar norėčiau paminėti savo šalies pavyzdį. Aš manau, kad labiau susirūpinimą man kelia ne mėlynosios kortelės procedūra, o kiti dalykai susiję su auksinių vizų išdavimu. Štai, tai yra visiškai kita tema, tai yra klausimas, kuris liečia visiškai kitus žmonės ir situacija šios ir tai tikrai nėra labai gera. Tad norėčiau paklausti, ar komisija bando išsiaiškinti, kokių siaubingų pasiekmių gali turėti tų auksinių vizų išdavimas, nes Europos Sąjunga importuojami nusikaltėliai. Pirmininkas, ačiū. Ši direktyva yra jau įsigaliojusi ir tais griežto tau, tame, tam griežto taupimo kontekste yra sunku Europos komisijai užtikrinti šios direktyvos tinkamą įgyvendinimą. kolega Sebajos. Potne Sebajos. Dėkoju. Melinosios kortelės sistema yra skirta aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimui. Aš jau sakiau, kad sistema Švedijoje yra skirtinga. 2008 metais mes įdėgėme naują įstatymą susijusiu su migracija ir darbu. Tai liečia ir labai kvalifikuotus darbuotojus, ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojus. Manau, kad tai sumenkina anksčiau egzistavusius įstatymus. Švedija nedaug yra išdavusi mėlynųjų kortelių. Tačiau, jeigu suskaičiuotume visus į ES atvykstančius kvalifikuotus darbuotojus, pamatytumėte, kad nebūtinai yra tiek, kiek yra išduota kortelių. Be abejo, taikomos ir nacionalinės taisyklės. Ir tai aiškiai rodo, kad mums reikia tokio teisės akto, kuris apima visus migrantus atvykstančius e, į ES ir turinčius tikslą dirbti. Tai turi apimti ne tik mokslininkus ir ekspertus, mums reikia teisės aktų, kuris, kur, kuris arba kurie būtų taikomi visiems darbuotojams migrantams. Kai melina kortelė buvo numatyta, buvome pasielgę labai egoistiškai. Europos Sąjunga buvo pasirengusi susirinkti geriausius, kvalifikuočiausius darbuotojus, kuriuos mes norėjome, kad atvyktų. Ir mes išvelgėme didelį vystimosi potencialą, kurį galėtume pasiekti migracijos dėka. Bet manau, kad E, mūsų lūkesčiai buvo šiek tiek pakoreguoti. Tad mums reikalinga e, darbo migrantams atvira ir visapimantį sistema. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pes Agilar, prašau. Ačiū, Klodai. Noriu pateikti klausimą komisijai, kuris būtų susijęs su tuo, ką minėjo kolegė Ana Gomeš. Mes stengiamės e, ilgus metus remtis regalia migracija, metų metus tai darėme, siekdami susirinkti geriausius darbuotojus. 2009 metais buvo priimta direktyva ir Europos Sąjunga nuo tų metų papuolė į pačią didžiausią kada nors išgyventą krizę. Tad turime daug ko pasimokyti. Viena iš tų pamokų, kurią turime išmokti, yra tokia. Direktyva turiu tikslą pritraukti labiausiai kvalifikuotus darbuotojus iš kitų valstybių. Tai buvo ekonominė emigracija daugeliu į tų kvalifikuotų darbuotojų buvo kviečiami įvairūs profesionalai, techninį išsilavinimą turintys darbuotojai, aukščiausios kvalifikacijos specialistai, ypač iš ES pietų valstybių. Ana Gomes paminėjo Portugalijos pavyzdį, aš paminėčiau Ispaniją. Tūkstančiai jaunų žmonių buvo priversti pasirinkti ekonominę emigraciją. Daugelis iš jų buvo labai kvalifikuoti, jie išvyko į Vokietiją, Jungtinę karalystę. Tad aš norėčiau paklausti Europos komisijos, ar ketinama kaip nors reaguoti į šią situaciją. Ar žinoma, kokio tipo profesijas renkasi tie žmonės, ką jie dirba išvykę svetur? Ar egzistuoja skaičiai susijęs su tuo, kiek žmonių išvyko? Kiek iš jų išvyko apskritai dar į kokią nors kitą ES valstybę. Ir ar egzistuoja kokie nors, koks nors ketinimas keisti migracijos taisyklės ir migrantų įdarbinimą artimiau per artimiausius penkerius komisijos kadencijos metus. And also, so you were looking forward to, you know, how legal... Ačiū. Jūs svarstote, kaip teisėta migracija atrodys. Taip, tai yra svarbus dalykas. Toliau, ponia Veržyje. Merci, euh, monsieur le président. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Daug dalykų jau buvo pasakyta ir manau, kad galima pritarti daugeliu tų dalykų, bet yra vienas dalykas, kuriam mes negalim pritarti. Aš esu nusivylusi išvadomis. Manau, kad tai buvo galima numatyti, aišku, iš pat pradžių, kad tai bus. Ir jau e, ke keletą metų Europos Sąjunga e, kuria vis, vis naujus statusus, naujas sistemas. Ir jeigu aš teisingai e, supratau, Vokietijoje e, pagal mėlynosios kortelės e, sistemą daugiau žmonių atvyksta, tačiau e, lyginant su nacionalinės sistemos taikymu apskritai atvejų skaičius sumažėjo. Tad e, aš manau, kad nėra konstruktyvios pažangos. Ir taip pat aš esu nustebinta dėl, dėl kilmės valstybių. Manau, kad turime padirbėti šituo, šituo klausimu dar, nes uh, sakome, jog e, viduržėmė jūros regiono valstybės, kaiminystės e, valstybės e, galės pasinaudoti tą sistemą. Redmisijos sutartis yra būtinos čia, to tarpu judumo sutartis lieka ateičiai. Bet Belinai kortelį reikia būtent judumo. Ir todėl manau, kad turime dirbti su kai kuriomis iš tų kilmės valstybių. E, turiu galvoje visų pirma Tunisą. Aš e, esu kalbėjęs su įvairių Tuniso organizacijų atstovais, tiek nevyriausybinio organizacijų, profsąjungų ar, ar, ar valstybinių struktūrų atstovais. Manau, kad e, turime užtikrinti bent minimumą nuoseklumo ir aišku galime surenkti kai kurių klausimų E, kuriuose galėtų dalyvauti ir tų šalių ambasadoriai e, Europos Sąjungoje. Kitas dalykas buvo kalbama apie protų nutekėjimą į Junktinės valstijas ar Kanadą ar Australiją. Afrikos valstybėse taip pat yra protų nutekėjimo e, problema. Ir afrikiečiai taip pat e, vyksta į tas valstybės, o jie ten vyksta todėl, kad ES duris jiems uždarytos, jie negali gauti vizų, negali atvykti studijuoti čia. Tad turime iš tikrųjų elgtis nuosekliai, e, darydami tą visą sistemą nuoseklesnę. E, manau, kad yra, yra aišku, linkti, kuria linkime reikia dirbti. Ačiū. Toliau ponė Loricin. Pirmininkė, kalbėsiu estiškai. Labai džiaugiuosi, kad ponė Gomeš išplėtė šį klausimą ir mūsų diskusijų kontekstą. Ji kalbėjo apie padėtį tose šalise, kurių ekonominė padėtis yra prastesnė, kur darbo užmokestis yra nedidelis. Tų šalių specialistai išvyksta, keliauja į turtingesnės ES šalis. Ir šiame kontekste man būtų labai įdomu sužinoti, ar komisija numatė, ar komisija yra svarščiusi galimybę keisti mėlynosios kortelės sistemą, kad tie asmenys, kurie naudojasi mėlynosios kortelės sistema, vyktų ir į tas šalis, iš kurių e, vyksta didelis protų nutekėjimas. Pavyzdžiui, iš mano šalies, Estijos taip pat išvyko daug specialistų. Jie, jiems renkti buvo išleista 400 milijonų dolerių, o dabar jie yra išvykę į šiaurės šalis, į Skandinavijos šalis, tuo tarpu kaip pas mus trūksta gydytojų ir techninį išsilavinimą trūkstančių specialistų. Manau, kad labai svarbu atsižvelgti ir į mūsų padėtį ir didinti konkurenciją ES viduje, kad tos valstybės narės, tam tikros valstybės narės išlaikytų konkurencinį pranašumą užuot pritraukę kvalifikuotų darbuotojų iš trečiųjų šalių, turime remti ir ES valstybės narės. Mes, žinoma, turime savo nacionalinę programą, ją turime, tačiau mes negalime mokėti daugiau net ir tiems, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių, negalime mokėti didesnių atlyginimų nei Vokietijoje ar kitur. Ačiū, baigiame, išklausėme visų norėjusių pasisakyti, dabar suteiksiu žodį poniai Šmit, gal galėtumėte sureaguoti į konkrečius klausimus. Dėkui, ponia pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai. Kodėl tos direktyvos e, taikymo e, rezultatai nebuvo tokie, kokių buvo tikėtasi, na, sunku atsakyti tą klausimą. Mes uh, atlikome analizę, remdamėsi ekonominiais rodikliais ir lyginame išduotų leidimų skaičius, tačiau e, tai nieko, nieko tikslaus ne, neatspindėjo. Taip pat atsižvelgėme į nedarbą, nes e, tie skaičiai apskritai yra, yra pakankamai nereikšmingi, todėl tos tendencijos lieka neaiškios. Yra valstybių narių, kurios ekonominiams migraitams taiko kvotas ir todėl čia taip pat sunku padaryti tinkamas išvadas, nes kvotos yra nustatomos pagal e, būtinybę e, įsileisti migrantus, atsižvelgiant į nedarbo lygį, bet, kaip sakiau, labai sunku daryti toliau siekiančias išvadas. Kai kurie aspektai, kiti aspektai buvo paminėti mano uh, ankstesnėse pasisakymuose. Turėtume pabandyti išsiaiškinti, ar yra nacionalinių schemų, kurios yra patrauklesnės. Tačiau pridėtose lentelėse jūs matote skaičius, kiek buvo išduota leidimų pagal nacionalinės sistemas, kiek pagal mėlyną kortelę. Ir galutinės išvadas vis dėlto sunku daryti. Ir, ir, ir todėl šiandien negaliu pateikti jums galutinio e, atsakymo. Mes ir toliau analizuosime padėtį Ir aišku, Europos e, imigracijos tinklas atliko studiją, tyri valstybių narių mm, kvalifikuotų migrantų pritraukimo politiką 2013 metų tyrimas, tai yra ten jūs rasite kai kurių atsakymų, bet ne visus atsakymus. Mes taip pat bandėme pažvelgti į tai, kuriuose sektoriuose dirba mėlynosios kortelės e, turėtojai. Bet kai skaičiai yra tokie maži ir kai valstybės narės neduoda pakankamai statistinių duomenų, tai mums taip pat sunku atlikti tinkamą analizę. Mes dabar turime tokius e, skaičius, man atrodo, kad yra 133 inžinieriai ir mokslininkai atvykę pas mus ir 76 vadybininkai. Bet e, ne, neturime informacijos apie absoliučiai visus atvykusius. Tad aišku, e, pranešimas, ataskaita galbūt nuvilia šiek tiek, nes paprasčiausiai yra konstatuojama padėtis ir yra kai, minimas kai kurios gairės, ties kuriamis reikėtų padirbėti ateityje. Kalbama taip pat e, apie įgyvendinimo aspektus, apie poveikio tyrimą, kaip sakė ponė Krisbek, e, komisijos pirmininkas ponas Junkeris pabrėžė e, būtinybę ES daryti patrauklesnę kvalifikuotiems e, imigrantams ir atsižvelgiant į, e, į tai, kad Mėlynosios kartelės sistemos įgyvenimas susiduria su problemomis, jis e, pasiūlė direktyvos peržiūrą. Kaip jūs žinote, direktyvos peržiūra nevyksta per vieną dieną, todėl aš manau, kad turėtume išsiaiškinti visų pirma, kokios yra problemos, suprasti, kodėl jų kyla, kodėl kai kuriuose valstybėse narėse mėlynosios kortelės sistema naudojamasi daugiau negu, negu kitose. E, geriau išsiaiškinti poveikį, suprasti, kokios yra direktyvos e, keliamas problemos ir tuomet e, bus aiškiau, ką galime mm, optimaliau daryti ateityje, kaip kad, kaip kad ir sakė ponas Junkeris. Ačiū. Tikrai keista, kad e, negal, negauname informacijos iš valstybių narių, kad kilo sunkumų. Manau, kad svarbu šiam komitetui užmėgsti tiesioginius ryšius su valstybėmis narėmis, užuot pasikliovus e, tarybą, nes e, iš tarybos būna sunku gauti informaciją. Dėkoju, poniai Šmit. Ačiū už tai, kad pateikėte ataskaitas apie visas tris rytis. Dėkoju kolegoms už gerą diskusiją. E, kaip jau sakiau, mes dabar sieksime dirbti visose trijose srityse. Imsimės veiksmų parlamento vardu. Kitas darbo tvarkės punktas. Komisijos pranešimas jį pateiks ponas Nilsen. E, du kartus per metus komisija parengė ataskaitą apie Šengeno erdvės veikimą. Ir dabar išklausysime ataskaitos už laikotarpį nuo 13 metų lakpurčio 1 dienos iki 14 metų balandžio 30 dienos. Tai atrodytų tokia sausoka tema, tačiau kolegos turbūt žino, kad per pastarosius trejus ketverius metus Šengeno erdvės veikimas yra labai svarbus klausimas šiam komitetui ir Šengeno erdvės, sprendimai dėl Šengeno erdvės E, buvo labai svarbus mūsų darbe. Taip pat daug dėmesio skiriame nuolatiniam Šengeno erdvės stebėjimui. Ir Šengeno tema tapo labai svarbia mūsų kompetencijos rytimi. Dabar suteiksiu žodį komisijai, ji mums pateiks tą pusmetinę ataskaitą. Ponas Nilsen. Yeah, much, um... Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte komisiją pristatyti šią ataskaitą. Jūs teisingai pastebėjote, kad tokia ataskaita yra teikiama du kartus per metus, yra pateikiama informacija apie tai, kaip veikia Šengeno erdvė, tai yra lik ir Šengeno erdvė E, sveikatos įvertinimas, taip pat tokioje ataskaitoje mes tengiamės įvardyti problemas, tam tikrą įtampą kylančią tarp valstybių narių, tarp institucijų ir reguliariai aptariame tas problemas ir ieškome bendrų sprendimų. E, tai yra penktoji ataskaita. Taryba e, tokią ataskaitą visada aptarė ministrų lygių tačiau ta ataskaita ne visada aptariama parlamente. Dabar labai džiaugiuosi galimybę pristatyti šią ataskaitą, nes ši ataskaita skirta abiems institucijoms. Mm, trumpai kalbant, Tokiose ataskaitose paprastai stengiamasi apžvelgti padėtį prie išorės sienų, naudojantis, remiantis pačią naujausią informaciją skirta tam laikotarpiui, kuris apžvelgiamas ataskaitoje. Antra, e, siekiame pateikti informaciją apie tai, kaip e, valstybės narės taiko šios ryties teisės aktus, ypač susijusius su išorės sienų kontrolė ir vidaus sienų kontrolės panaikinimu. Ir trečia, siekiame pateikti apžvalgą tų įvykių, tų dalykų, kurie patenka į Šengeno teisyną. Tai yra įgyvendinimo sritis, pavyzdžiui, vizų politika, SIS2, vizų informacinė sistema arba asmenų gražinimo politika. pateiksiu pagrindinius e, tos penktosios ataskaitos aspektus e, susijusius su išorės siena, su padėtimi, su tam tikrų patiriamų spaudimu arba neteisėtai sienos kirtimais. Čia norėčiau Jums priminti tą diskusiją, kuri vyko vakar, kalbant apie Viduršėmio jūros specialiąją grupę. E, didžiausias migracinis spaudimas yra patiriamas Viduržėme jūros centrinėme regione, Maltoje, Italijoje. Apie tai buvo kalbėta vakar, apie tai dabar nekalbėsiu. Kitos e, išorės sienos e, kiti išorės sienos ruožai, palyginti su viduržėme jūros regionu ir palyginti su ankstesniais metais, yra gana stabilus, tas spaudimas yra stabilus ir gana nedidelis. Mm, šiek tiek didesnis yra vakarų Balkanų regione. Kalbant apie Šengeno erdvę, pačią Šengeno erdvę, turiu pasakyti, kad čia kyla iššūkių, nes tai yra erdvė be vidaus sienų kontrolės. Mes dirbame su Frontex agentūra, siekdami gauti e, duomenų apie vadinamąjį antrinį judėjimą. E, Siekiamės išsiaiškinti, kaip migrantai neturintys teisės būti Šengeno erdvėje juda po Šengeno erdvę iš vienos valstybės narės į kitą. Siekiame pateikti informacijos Frontex, siekiame analizuoti, mm, žiūrėti, kaip vyksta tas antrinis judėjimas Šengeno erdvėje, nes manome, kad tą judėjimą svarbu suprasti, siekiant išsiaiškinti, kaip apskritai veikia Šengeno erdvė. Kalbant apie teisino taikymą, pirmiausia, su vidaus sienomis susijęs teisinas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo du atvejai, kai valstybės narės laikinai atnaujino vidaus sienų kontrolę. Visų pirma, Lenkija dviem savaitėm buvo e, atnaujinusi sien, vidaus sienų kontrolę, kai vyko Junktinių tautų klimato kaitos konferencija ir Niderlandai buvo atnaujinę sienų kontrolę dviem savaitėm, kai vyko viršūnių susitikimas atominiais klausimais. E, Birželio mėnesį Belgija šešiom dienom buvo atnaujinusi vidaus sienų kontrolę, e, kai vyko G7 G7 susitikimas. E, visais tais atvejais informacija buvo pateikta ir visuomeniai, ir kitoms valstybėms narėms, o Lenkija uh, E, mums e, taip pat e, pateikė ataskaitą ir apie patikrinimų rezultatus. Ir mes tikrai nematėme reikalo užginčyti ne vieno iš tų atvejų. Kalbant apie valstybių narių padarytų pažeidimų tyrimą ir skundų nagrinėjimą, paprastai savo ataskaitoje mes mm, kalbame apie policijos patikrinimus atliekamus prie vidaus sienų, e, kai nėra sienos patikrinimų, pasienio patikrinimų, e, tokius patikrinimus kartais atlieka policija ir kartais e, gauname skundų iš keliaujančių asmenų kurie buvo patikrinti. Mm, kartais atliekame tyrimą dėl galimų kliučių prie sienos, E, pavyzdžiui, kartais prie vidaus sienų gali būti likę greičio apribojimų ar tam tikrų barjerų likusių iš seniau, bet e, tai nėra kliūtis. Šiuo metu mes atliekame tyrimą penkiose valstybėse narėse. Mm, tai yra vadinamoji preliminarioji procedūra dėl pažeidimų. Taigi šiuo metu atliekami penki tyrimai. Dėl oficialių pažeidimų, turime tik vieną pradėtą procedūrą prieš vieną valstybę narę, tai yra susijęs su skrydžiais Šengeno erdvėje ir tai yra taip pat susijęs su oro vežėjų atsakomybė, tačiau tokia atsakomybė turi būti taikoma tik prie išorės sienų. Ir paskutinis dalykas susijęs su Šengeno teisėjų, teisynų yra atliekami trys tyrimai dėl e, negražinimo principo pažeidimo ir dėl pagrindinių teisų pažeidimo prie išorės sienų. Ir dar vienas tyrimas vienoje valstybėje narėje susijęs su asmenų laisvų judėjimu ir taip pat eilėmis susidarančiomis prie išorės sienų. Taigi visi šie tyrimai atliekami. Kiti dalykai, kuriuos turėčiau paminėti, kalbėdamas apie dabartinę padėtį. Mes, žinoma, atsižvelgėme į tai, kad taryba dar nėra priemuši sprendimo panaikinti vidaus sienų kontrolės su Rumunija ir Bulgarija. Komisija ir toliau ragina tarybą tai padaryti, nes yra atliktas tų valstybių narių vertinimas ir jos atlieka, at, atitinka kriterijus, tačiau sprendimą turi priimti taryba. Kitas svarbus klausimas Komisija savo viduje ir bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis pradėjo renkti naują Šengeno vertinimo mechanizmą. Dėl jo buvo sutarta 2013 metais teisės aktas įsigaliojo, tačiau praktiškai bus pradėtas įgyvendinti nuo šių metų lapkričio 27 dienos mes patvirtinome daugiametę programą, kurioje yra numatytas grafikas, kuriais metais bus vertinama, kuri valstybė narė laikotarpiu nuo 2015 iki 2019 metų. Be to patvirtinome ir standartinį klausimyną, kuris bus e, taikomas atliekant visus vertinimus. Toliau yra numatoma patvirtinti 2015 metų programą. Ten bus nurodytos tos valstybės narės, kurios bus vertinamos kitais metais, bet to bus numatyti ir vertinimai, apie kuriuos iš anksto neįspėjama. Tai yra tie nenumatyti vizitai. Ir čia mes remiamės Frontex, Europolo ir pagrindinių teisų agentūros indėlių. Atsižvelgsime į tų agentūrų pateiktą informaciją ir įtrauksime ją į darbo programą. Kitų dalykų labai detaliai nekomentuosiu. Mes žiūrime, kaip veikia visų informacinė sistema ir kaip veikia SIS, antrosios kartos SIS sistema. Dėl vis E, nuo valandžio, valandžio pirmos dienos šioje sistemoje buvo apdorota 6,7 milijonai vizų. Rūdienį prasidės perinamosis laikotarpis ir valstybės narės turės sistemingai tikrinti pirštų anspaudus vis sistemoje, kai asmenys kaip sienas ir tai turėtų būti pradėta daryti nuo 14 metų spalio mėnesio. Be to, pasistengėme įvertinti, kokia yra padėtis vizų liberalizavimo ir supaprastinto vizų režimo srityje. E, asmenys atvykstantis iš vakarų Balkanų ir prašantis prieklopščio tebėra problema ir mes ir toliau ketiname atidžiai stebėti situaciją. Daugiau detalių dabar nepateiksiu, jeigu turėsite klausimų ar norėsite gauti daugiau informacijos, galėsiu atsakyti jūsų klausimus. O šeštoji ataskaita turėtų būti pateikta šių metų lapkritį. Ačiū, dėkoju ponui Nilsenui, naujiems nariams pasakysiu, kad toks Šengeno erdvės veikimo patikrinimas atliekamas du kart per metus, o laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas yra tikras išbandymas parlamentui. Parlamentas taip pat turi spręsti, ar vidaus sienų kontrolės atnaujimas saugumo sumetimais tikrai yra būtinas ar ne. Kitas dalykas, kai mes bandysime išsiaiškinti, kurios sritis domina komiteto narius, pamatysite, kad kai kurie mūsų komiteto nariai buvo pranešėjai Šengeno erdvės klausimais Jie domisi šią sritimi, ponas Koelio ir ponas Lopes Aguilar ypač domisi šią sritimi. Jie pirmiausia sutiks žodį ponui Koelio. Dėkoju. Mes išgirstame pristatymą puikiai parengto pranešimo, kuris yra iš tikrųjų puikus pranešimas, svarbu ginti šiandieną ypač tais lengvais laikais, kai populistinės jėgos bando pulti asmenų laisvo judėjimo principą. Tad svarbu ginti šiandieną ir atlikti sisteminį tos sistemos įvertinimą. Turime e, išsiaiškinti, kas yra taisytina ir tai padaryti. Iš Europos komisijos mes išgirdome daug įdomių dalykų. Pirmiausia, buvo kalbama apie vidaus sienų kontrolę. Mums reikia sutikti, kad tos paminėtų šalis, tokius kaip Olandija, Belgija, Lenkija, ko gero, racionaliai pasinaudojo procedūromis ir tai didesnių prieštaravimų nesukėlė. Tačiau, kai ne, įvedamos nelegalios e, sienų kontrolės, tai tuomet problemų gali kilti daugiau. Europos komisija turi uh, E, prižiūrėti, kaip šalis veikia ir kokiais principais remiasi. Antra, norėčiau pasveikinti Europos komisiją. Buvo kalbama apie Rumuniją ir Bulgariją. Europos parlamentas pareiškė savo nuomonę ir turime įveikti tą nepagristą blokavimą tų šalių. To šalis turi turėti teisę prisijungti prie šiandien erdvės trečią. Džiugu paminėti, kad buvo žengė, žengti reikiami žingsniai, vertinant Šengeno sistemą. Tikiuosi, kad kitas komisijos pranešimas bus taip pat kupinas informacijos apie tai, kaip Šengeno sistema yra įgyvendinama, kaip jie naudojamasi. Europos parlamentas teisingai paminėjo, jog Nauja šiandieno vertinimo sistema turi suteikti daugiau patikimumo šiandieno erdvėj. Tik turint gerą vertinimo sistemą galime visiškai pasitikėti sistemos veikimu. Taip pat norėčiau pasveikinti komisijos atstovus dėl jų E, išdėstytos kontrolės principo. Buvo kalbama apie um, vizitus neįspėjus. Jie buvo, tie vizitai buvo įtraukti pradinį dokumento tekstą ir man džiugu girdėti, kad ta patikra iš anksto neįspėjus nebus apribota tik tiesomis šalimis, kurios bus vertinamos šiemet, bet tokių vizitų gali sulaukti bet kuri Šengeno valstybė. Visą tai tam, kad būtų galima geriau išsiaiškinti, kaip veikia taisyklės ir siekiant išsiaiškinti, ar jos tinkamai taikomos. Manau, kad tai yra puikus požiūris ir tai noriu pasveikinti Europos komisiją išdėšiusi tokį požiūrį. Ačiū, Karlos, sako pirmininkas. Žodis kitam kolegai. Ponas Lopės Agilar, ačiū, Klodai. Aš taip pat manau, kad iš komisijos išgirdome puikių dalykų dėl šiandieno sistemos vertinimo, išgirtume, kaip sistema veikia. E, ši sistema yra vienas iš svarbiausių ES paveldo elementų. ES idėja svarbiausia yra ne tik rinka, ne tik visiems buvimas kartu, tai taip pat yra ir idėja kad ES piliečiai gali laisvai judėti. Tačiau nekarta buvo paminėta, kad Šengeno sistema, nors yra viena iš vertingiausių sistemų, veikia ne visai sklandžiai. Kai kurios valstybės narės nėra e, Šengeno narės, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė. Ir per nelik dažnai tai yra pamirštama. Taip pat norėčiau pabrėžti Rumunijos, Rumunijos ir Bulgarijos problemą. Per nelik ilgai tos šalis yra supamos netikrumo, jos nėra tikrosios šengeno erdvės narės, nėra konsensuso dėl to dar. Turime pasakyti, kad Rumunija ir Bulgarija yra atlikusios visus parengiamuosius darbus, vadinamus namų darbus, jos yra pasiruošusios prisijungti prie šiandieno erdvės ir yra iš tiesų negerai tai, kad jos iki šiol negali to padaryti. Europos parlamentas e, reiškia jums savo paramą, tikimės, kad taryba taip pat reaguos atitinkamai. Šią sritį mums reikalinga Europos komisijos parama. Norėčiau išgirsti iš Europos komisijos šiek tiek komentarų dėl elgesio tų šalių, kurios nėra ES valstybės, bet yra Šengeno erdvės narės. Ar jos tinkamai užtikrina teikiamų standartų lygį, laikydamos iš Šengeno proceso taisyklių? Ir dabar dėl Dar norėčiau keletą komentarų susijusių su Šveicarijos referendumu. Dėl to vyko diskusija Europos parlamente dar praeitos kadencijos metu. Mes diskutavome šiuo klausimu ir norėčiau pasiteirauti, kaip situacija pasikeitė nuo tada iki dabar. Ko laukiama iš to vadinamojo Šveicarijos epizodo, kaip tai gali takoti Šengeno erdvės veikimo vertinimą. Ačiū. Vis kitam kolegai. Η εικόνα της κατάστασης... Kolega Kricigonas. Dėkuoju. Kalbant apie Šengeno taikymą. Tai lentelėje e, pridėtoje prie ataskaitos mes matome, jog Dublino 1 ir Dublino 2 reglamentai yra vienašališki ir neteisingi viduržėmio jūros baseino valstybėms. Komisija mums sako, jog šio regiono viduryje ir, ir, ir rytuose yra valstybių, e, kuriuose yra daugiausiai nelegalių e, išorės e, sienų kirtimo atvejų. Daugiausiai visoje šiandien erdvėje. Ir užuot e, kovoja su nelegaliu buvimu, Kitais žodžiais tariant, noriu pasakyti, jog ne tos valstybės, o Belgija, Vokietija ir, ir dar viena valstybė yra lyderis pagal nelegalių e, migrantų skaičių. Pagal Dublinas 1 ir Dublinas 2 reglamentus tos valstybės į kurias pirmiausiai patenka nelegalus migrantai, patiria e, daugiausiai problemų, nes jom tenka visa našta. Sprendžiant migrantų problemas, turiu galvoje e, Italiją ir Graikiją. Nes visa ta našta tenka tenka būtent joms. Ir kuomet e, galvoju apie sunkumus, su kuriais susiduria Graikija, dabar Graikijos padėtis yra apskritai kritiška, tai tuomet apskritai galim įsivaizduoti, jog e, tie migrantai, kurie nelegaliai kerta Graikijos sieną, paskui atsiduria prieimimo centruose ir dėl šalies padėties sąlygos ten yra tikrai neprimtinos. Turime užtikrinti, kad galutinio migrantų tikslo valstybės taip pat dalytųsi tą naštą ir kad ta našta netektų vien tik tai pirmosiams valstybėms, kurios yra ties išorinėmis sienomis. Turime uh, užtikrinti, kad antra, antrojo straipsnio nuostatose numatytas solidarumo principas būtų realiai gyvendinamas, nes tik tai taip galėsime įrodyti, jog mes e, siekiame tikro integravimo ES. Nesoraja post. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Kalbant apie žmogaus teisų užtikrinimą Europos Sąjungoje, yra daug valstybių narių, kurios, kurios tinkamai netaiko nuostatų, nes jų struktūros netgi nežino, kaip tinkamai turi būti elgiamasi tokiais atvejais. Net uh, Švedijos atveju, pavyzdžiui, Švedijoje buvo 800 romų kilmės žmonių, kurie buvo iškeldinti iš e, namų e, praktiškai be, be jokio racionalaus pagrindo ir kai kada valstybinės institucijos ne, neturi pakankamai informacijos ir, ir nesupranta netgi tų, tų kylančių problemų dėl žmogaus teisių. Jums galbūt susidaro įspūdis, kad uh, Švedijoje kraštiniai dešinieji puikiai pasinaudoja tokią padėtimi ir todėl vis daugiau rinkėjų balsuoja už juos. Aš manau, kad e, turime labai aiškiai suprasti, ką tai reiškia demokratija ir turime užtikrinti, kad valstybės narės turėtų visą būtiną informaciją. Valstybėms e, narėms būtina užtikrinti tinkamą savo administracinių struktūrų informavimą šitais klausimais. Ačiū, Suraja. Kolega Stevens yra kitas kalbėtas, prašau. Kolegė Stevens. Dėkoju. Turiu klausimų, tačiau Prieš tai norėčiau padėkoti Europos komisijai už jos įdomų pranešimą. Seksiu šio klausimo vystimasi toliau. Dabar mano klausimai. Pirmiausia, Frontex. Jūs minėjote, kad 12 valstybių narių dar nepateikė skaičių Frontexui. Ir ar buvo pateikta kitų duomenų, regis buvo, bet tie duomenys neišsamus. Ar žinote, kodėl taip atsitiko? Kodėl tos valstybės ne, ne, nerodo tokios motivacijos? Ar susiduria su techninėmis problemomis, ar tiesiog tai yra blogos valios reikalas? Turiu informacijos, kad ne, de, tiesiog nebendradarbiauju su Frontex tikrus valstybės narės. Kitas klausimas. Manau, tai yra problema susijusi su pirštų anspaudais, kai į mūsų šalis atvyksta trečių šalių piliečiai, paimami jų pirštų anspaudai, tačiau kartais tie pirštų anspaudai nėra paimami. Kodėl? Ar galite paaiškinti, kodėl ne visada taip daroma ir taip daroma ne visur? Ar policininkai negavo tokios informacijos, ar jie nežino, kad turi paimti pirštų anspaudus. Ir iš to gali kilti rizika tiems asmenims, jeigu tie žmonės nebūna įregistruoti, jeigu nėra jų pirštų anspaudų, tai gali turėti tolesnių pasiekmių, pažiūrėjau, tai gali turėti pasiekmių jiems siekiant prieklopščio. kitos procedūros galėtų vykti greičiau, jeigu būtų paimti pirštų ant spaudai. Jeigu jų nėra, tai tuomet galbūt procedūra sulėtėja, ar tampa labiau komplikuota, ar taip yra iš tikrųjų. Kai dėl vertinimo kai kurių teisinių nuostatų šiandieną taip pat yra tam tikrų e, nesklandumų, kaip e, tuos nesklandumus ruošiasi spręsti Europos komisija. Tiek būtų mano klausimų kolega Winberg. Dėkoju. Norėjau paminėti keletą laisvaudėjimo aspektų. Mes jau girdėjome sakant, kad dažniausiai e, stengiamasi atsikratyti piliečių iš Rumunijos. Ir tiesiog siūloma jums apmokėti kelionę atgal į Rumuniją. Manau, kad Rumunija turėtų atsakomybės dėl savo piliečių. Ji yra gavusi paramą iš Europos socialinių fondų ir Romus būtina integruoti jų šalyje, Rumunijoje. Ir Švedija, e, pavyzdžiui, irgi susiduria su, su šiomis problemomis. Turime daug problemų dėl būtent šito, dėl nelegalių piliečių atvykimo. Ir aš manau, kad turime kreiptis į Rumuniją ir pareikalauti, kad ji naudotų jai skirtus fondus tam, kad savo e, Romų bendruomenė tinkai integruotų į visuomenę. E, Eurodoc yra pasakyta, kad jeigu jūs paimate pirštų anspaudus, tai tada 18 mėnesių tie anspaudai galioja, daugiau jų nesaugo valstybės narės. Dėl to valstybės narės jų neima, nes per nelik daug e, spaudimo, tiesiog e, nebesnaudojama jais vėliau, ne, neverta stengtis dėl tokio trumpo laikotarpio. Dėkoju. Pirmininkas žodis komisijos atstovai. Uh, thank you, Chair, and, and thank you for all the positive comments on the report. Uh, I'll, I'll try to pick... Ačiū pirmininkė, ačiū už pastabas apie ataskaitą, sureaguosiu į keletą jų. Pirmiausia, kaip sakė ponas Koelio, naujasis Šengeno vertinimo mechanizmas ateityje bus pagrindinis uh, Mm, informacijos ir duomenų šaltinis rengiant tokio pobūdžio ataskaitas. Taip, aš sutinku, kad tokias ataskaitas galėtume padaryti tikslingesnės, kai turėsime šiandieno vertinimo informaciją, kad galėtume sustaryti tikslesnį vaizdą apie tai, kaip veikia šiandieno erdvė. Dėl asocijuotųjų šalių. Negaliu pasakyti, ar jos dirba geriau ar blogiau, laikydamosi šiandieno teisino retkarčiais gauname nusiskundimų asocijuotomis šalimis, bet lygiai taip pat jų gauname ir dėl valstybių narių. Ir nematau priežasties kaip nors išskirti e, asocijuotų šalių pagal tai, kaip jos laikosi šiandienų reikalavimų. Dėl Šveicarijoje vykusio referendumo dėl laisvos menų judėjimo iš esmės kalbame apie atskirus susitarimus tarp ES ir Šveicarijos dėl laisvos menų judėjimo ir dėl Šengeno. Ir priklausomai nuo to, kaip Šveicarija elgsis su laisvos menų judėjimu, gali atsirasti padarinių Šengeno erdvėj, tačiau dar reikia palaukti ir pažiūrėti, kaip viskas klostysis. Kitų pastabų detaliai nekomentuosiu, bet manau, kad jos iliustruoja vieną dalyką, dėl kurio šiandienas yra labai kompleksiškas, mm, kompleksiška erdvė ir sunku ją stebėti. Ir tai daro įtaką ir teisynų ir gali daryti įtaką ir SIS-2 sistemai. Pavyzdžiui, jeigu yra skundžiamasi dėl laisvo judėjimo direktyvos, dėl prieglopščio direktyvos, tai gali būti susijęs su geru ar blogu Šengeno erdvės veikimu, nors tie mano minėti dalykai ir neįeina tiesiogiai į Šengeno teisyną. Kalbant apie Frontex renkamus duomenis ir atsakant į klausimą, kodėl taip daug valstybių narių neteikia duomenų, turiu pasakyti, kad tai yra naujas, nauja procedūra. Frontex dabar prašo iš valstybių narių tų duomenų, kuriuos anksčiau nesiūsdavo. Mes prašome valstybių narių susisteminti tuos duomenys kalbant išsameu apie tai, kokie tai yra duomenys. Yra fiksuojami ne tik asmenys, kurie buvo sulaikyti valstybių nu- narių teritorijoje kaip netes, neteisėtai esantis. Yra bandoma surinkti informaciją ir apie tai, iš kur yra tie asmenys ir kaip jie atvyko į šalies teritoriją. Tai gali būti svarbu ir sprendžiant prieglopščio klausimą. Pateiksiu visiškai hipotetinį e, pavyzdį. Tarkime, asmuo atvyksta orų į Vokietiją ir neteisėtai pasilieka to šitoje šalyje, arba asmuo atvyko per kitos valstybės išorės sieną ir dabar yra Vokietijoje ir nesvarbu, ar prašys prieglopščio ar ne. Mes dabar prašysime būtent tokios informacijos iš valstybių narių, tai yra apie asmenų judėjimą ir prieks šiek tiek daugiau laiko tiems duomenims surinkti, tačiau tokia informacija mums padės suprasti, kaip veikia Schengeno erdvė. Kitas aspektas - pirštų ant spaudai. Stebime situaciją ir esame gavę skundų iš valstybių narių, kad jo, jo pas jas yra prieglopšio prašytojų, kurie teigia atvykę iš kitos valstybės narės, tačiau jų pirštų ant spaudai nėra paimti ir uh, jų nėra Eurodax sistemoje. Ir čia kyla klausimų dėl Dublino reglamento įgyvendinimo. Be to, reikia pasigilinti į priežastis, ar migrantai tiesiog atsisako duoti pirštų anspaudus. Tokiais atvejais reikia galvoti, kokios prievartos priemonės būtų įmanomos, teisėtos ir proporcingos. Ir mes iš šios dalykus Dabar gilinamės ir aptarėme juos su valstybėmis narėmis. Tikiuosi, kad atsakiau į daugumą klausimų. Jeigu ne, tai priminkite man, ką užmiršau. Taip, dar ponas Koelio sakė ir aš galiu pasakyti, kad Libe komitetas labai daug dėmesio skyrė Šengeno valdymo ir vertinimo tobulinimui mes ir toliau labai domėsimės Šengeno erdvė, remsimės nacionaliniais vertinimais ir manau, kad po vasaros atostogų pateiksime konkrečių pasiūlymų. Įvyko gera diskusija kolegoms, kurie ir toliau domėsis Šengeno erdvė, pasakysiu, kad Matote, jog tai susiję ne tik su laisvų judėjimų ir saugumo aspektais. Čia kalbame ir apie vizų politiką, pagrindinių teisų klausimus ir kitus dalykus. Ir mes ir toliau plėtosime šią diskusiją po vasaros atostogų. Ačiū. Kolegos, turbūt matote, kad um, jūsų vasaros atostogos prasidės šiek tiek anksčiau, nes. E, dirbame greitai, jūs griežtai laikėtės jums suteikto kalbėjimo laiko. Labai tikiuosi, kad tokie disciplinuoti būsite ir po vasaros atostogų. Ypač raginu ir naujus narius ir toliau laikytis tokios tvarkos. Labai tikiuosi, kad neužmiršau ne vieno norinčio pasisakyti. Dar pasisakys teisės skyrius, bet. Uh, Labai džiaugiuosi, kad mes neatsiliekame nuo savo grafiko. E, jeigu nebeliksite mm, kitam klausimui, tai tiesiog dabar noriu padėkoti už puikią drausmę, už tai, kad laikėte sutikto kalbėjimo laiko. Mm, kitas klausimas atrodo toks mm, sausokas, išklausysime Europos parlamento teisės tarnybo, pranešimo. Štai kokiu klausimu. Jo pavadinimas labai ilgas. Tai yra ES ir Mauricijaus susitarimas. Čia mes kalbame apie tarptautinius susitarimus ir parlamento dalyvavimą. Pone Alikai, atsiprašau, kad taip sausai jūs pristačiau ir prašau taip greitai pasisakyti. Disku iki šiol vykusi diskusija buvo puikia, manau, kad jūs ir jūs mus sudominsite. Klausimas yra labai svarbus. Noriu pasakyti, kad apskritai teisės tarnyba yra labai svarbi mūsų darbe. Prašom teisės tarnybą. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, man labai malonu lankyti šiame posėdėje ir informuoti Jūs apie bylą, kuri buvo pradėta prieš trejus metus e, šio komiteto, Libė komiteto, taip pat Užsienio reikalų komiteto iniciatyva. Buvo kalbama apie ES ir Mauricijos Respublikos susitarimą ir taip pat įtariamų, piratavimų įtariamų asmenų perdavimą, konfiskuoto susijusio turto perdavimą. Ir taip pat kalbama apie sąlygas, kurias, kuriamis turi būti laikomi piratavimui įtariami asmenys. Šis susitarimas buvo sudarytas įgyvendinant ES e karinę Atalantą operaciją Eideno įlankoje. Birželio 24 dieną, šių metų birželio 24 dieną, Teisingumo teismas pritarė parlamento iniciatyvai prieš tarybą ir nusprendė panaikinti susitarimą kokių problemų buvo kilę ir kodėl buvo primtas toks sprendimas. Pirma problema buvo ta, kad taryba sudarė tą susitarimą remdamasi tik mm, užsienio ir saugumo politikos mm, teisinių pagrindų, 37 straipsnių, tai reiškia, kad parlamentas visiškai nedalyvavo procedūroje nei dėrybų metu, nei baigiamuoju etapu. Ir taip pat nebuvo prašoma parlamento sutikimo ir su parlamentu nebuvo konsultuojamos, jam nebuvo teikiama informacija. Taigi parlamentas tai kreipėsi į teismą ir paprašė teismo pateikti išaiškinimą dėl dviejų Lisabono sutarties naujovių. Visų pirma, tai yra išimtinumo, išimtinumo um, sąlyga nuostata pagal 218 straipsnį, pagal kurį e, taryba gali viena sudaryti susitarimus, jeigu klausimas yra išimtinai susijęs tik su bendraja užsienio ir saugumo politika. Kitas klausimas E, informacija teikiama parlamentui pagal 218 straipsnio 10 dalį. Parlamentas turi būti informuojamas visais procedūros etapais, pradedant dėrybomis ir baigiant sustarimo, tarptautinio sustarimo sudarimu. Nagrinėdamas Europos Sąjung, nagrinėdami ES ir Mauricijų susitarimo turinį, pamatėme, kad šis susitarimas paliečia ne tik bendrą užsienio ir saugumo politiką, bet ir bendradarbiavimą, e, taip pavyzdžiui, jurisdikcijos perdavimą Mauricijos teismams, taip pat e, informacijos rinkimą ir analizę tai paliečia ir vystomąjį bendradarbiavimą, kadangi susitarime buvo numatyta teikti vystomąją pagalbą Mauricijui ir ta parama turėjo būti teikiama iš ES vystimosi biudžeto eilutės. Ir parlamentas teismas pasisakė dėl išimtinumo e, nuostatos ir nusprendė, kad e, galima tą nuostatą aiškinti kitaip ir pateikė paaiškinimą, kuris atitinka ES institucijų vidaus kompetencijų pasidalymą. Taip pat buvo pateikta pastabų ir teisinio pagrindo ir teismas nusprendė, kad reikia prašyti parlamento sutikimo, jeigu susitarimai išeina už bendros užsienio ir saugumo politikos e, ribų. Šiame komitete šiandien norėčiau daugiau pakalbėti apie antrąjį parlamento reikalavimą, kuris yra aktualesnis Libe komitetui. E, teismas pateikė išvadą dėl 218 e, straipsnio aiškinimo. E, pradedant dėrybas 2010 m. kovo mėnesį, informacija parlamentui buvo pateikta tik tai 2011 metų rudenį. Tuo metu e, sustarimas jau buvo pasirašytas ir jau galiojo tris mėnesius ir taip pat buvo paskelbtas oficialiame leidinėje. Tai reiškia, kad taryba neteikė e, jokios informacijos parlamentui apie dėrybų eigą ar kokios, netikė jokios kitos informacijos. Teismas išreiškė aiškę poziciją, kad taip buvo pažeistas esminis procedūrinis reikalavimas ir tarybos sprendimas, kurio sudaromas tas susitarimas, buvo panaikintas, anuliuotas kokias išvadas mes galime pasidaryti iš teismo sprendimo. E, visų pirma, teismas pasakė, kad sutarties 218 straipsnio 10 dalis yra privaloma, tai nėra paprasčiausia deklaracija. Antras dalykas, šio straipsnio tikslas yra užtikrinti, kad parlamentas galėtų pasinaudoti demokratinės priežiūros teisę ES išorės veiksmų atžvilgių ir taip pat m, mm, turi būti gerbiamos parlamento teisės. E, teismas teigia, kad ši taisyklė yra demokratinio principo, kurio grindžiama ES išraiška. Bet to teismas pasakė, kad to reikalavimo pažeidimas reiškia, kad sprendimas, atitinkamas sprendimas e, turi būti anuliuotas. Ketvirta, teismas pareiškė, kad 218 straipsnis apriepia visus, visų rūšių susitarimus, įskaitant ir tuos susitarimus, e, už kuriuos yra atsakingas Libe komitetas. Ir penktą teismas pasakė, kad tas reikalavimas apima visus procedūros etapus. Tai yra, pradedant komisijos pasiūlymų, dėrybiniais įgaliojimais, dėry, toliau dėrybos, pasirašymas susitarimo ir taip pat ir pas, susitarimo paskelbimas. Visais tais etapais parlamentas turi būti iš karto informuojamas. E, tai yra teismo sprendimas ir ką, kaip parlamentas galėtų juo pasiremti ir kokiu padarinių tai gali turėti Libe komitetui. E, viena iš galimybių per komisijos klausimus su nauju kandidatu į komisijos narius būtų galima padiskutuoti, kaip e, komisija ketina įgyvendinti tą teismo sprendimą. Kitas dalykas - teismo sprendimas suteikia galimybę parlamentui reikšti savo nuomonę dėrybų metu ir atlikti demokratinę priežiūrą. Ir čia turima galvoje ir susitarimo e, turinį ir patį faktą, ar m, su parlamentu turi būti konsultuojamas ar ne. Ir komisija ir taryba turi teikti visą informaciją parlamentui. Trečia, parlamentas gali visada klausti, kaip buvo atsižvelgta į jo poziciją, kurią jis pareiškė dėrybų metu ir dėl sustarimo pasirašymo. Ketvirta, parlamentas turi galimybę reikšti savo nuomonę dėl laikino ar preliminaraus susitarimo taikymo prieš duodant sutikimą tam susitarimui įsigalioti. Ir penkta, jeigu tų reikalavimų nebus laikomas, jeigu bus iš esmės pažeidžiami procedūriniai reikalavimai, tai vėlgi teismas turi jurisdikciją priimti sprendimą. Ir jau sakiau, kad šiuo metu teisme yra nagrinėjama kita panaši byla, tai yra e, byla dėl panašaus e, tarybos sprendimo, dėl piratavimo įtariamų asmenų perdavimo, tai yra susitarimas su Tanzanijos Respubliką. Parlamentas ir šiuo atveju niekarto negavo informacijos apie dėrybas dėl to susitarimo. Ačiū. Um, Dėkoju. Aš šiek tiek juokavau, sakydamas, kad reikia skubėti, kad galėtumėm greičiau pradėti atostogos, tinkamis pasinaudoti ir taip toliau. Tiesiog norėčiau pabrėžti dar kartą naujiems kolegoms, kad teisės tarnyba yra labai svarbi Ir iš tikrųjų mes su ja glaudžiai bendradarbiaujame. Teismo sprendimas yra labai svarbus visam mūsų komitetai, nes čia kalbam apie daugelį tarptautinių sustarimų. Dabar gaunamas informacijos lygis turi būti žymiai padidintas, mes jau turim gauti daugiau, tad taryba turės peržiūrėti savo praktiką šioje srityje. Žmonės, kurie klauso, e, tų, tų, tų sprendimų, kurie girdėjo, ankstesnė informacija turi iš tiesų dabar džiaugtis, nes e, jie bus lengviau gauti informaciją ateityje. Ačiū už pristatymą. Laiko turime pakankamai ir tiesiog visiems noriu palinkėti gerų atostogų. Ačiū visiems dalyvavusiems mūsų šios dienos darbe, visiems geros vasaros pertraukos smagių atostogų. Thanks for staying. Thanks for staying.